Okay, dear colleagues, good morning. Um, let's start uh, our meeting with uh, two. Mėly kolegos, pradėkime posėdį. Turime du didelius darbo tvarkės klausimus. Daugiau nei du, bet du labai dideli mm, tokie klausimai. Tai yra mūsų bankinio paketo dvi kojos. Mm, dabar svarstome pakeitimus. Kaip ir tikėjomės, pakeitimų didelis skaičius, tai normalu. Ir pranešiai tikrai daug dirbo ir uh, Daugiau niekur nesakysiu, kad iš karto imtumėmės darbą. Iš karto suteikiu žodį Gunarui Hokmarkui, kad jis pristatytų savo klausimą. Labai ačiū, ačiū visiems šešėlėms pranešėms, visiems parlamentarams už jų indėlį. Apie 600 pakeitimų turime. Kaip ir sakėte, pirmininkė, buvo ir galima tikėtis dėl tokio pranešimo. Aš tik tai esminius tokius e, momentus pradžiai pristatysiu. Reikia užtikrinti, kad gerą kapitalą turinčios institucijos neatsidurtų nepalankio situacijoje dėl papildomų MRL reikalavimų, nes jeigu jų yra geras kapitalas, reikia holistiškai žiūrėti ten, kur yra geras kapitalas, tai aišku, tai turi įtakoti ir MRL reikalavimų lygį. Toliau um, antrinių skolų, um, antriniam skolom turėtų tylakas nu, galioti, bet vėlgi, kad nebūtų papildomos naštos Europiniam bankam. Ir trečias dalykas - proporcingumas. Nesileisiu į tą klausimą per nelik daug, bet tai yra esminis e, klausimas, aišku, proporcingumas bankai. Uh, kurie neturėtų mm, į pertvarkymą eiti, tik likvidavimui, tai nereikia ir MRL-ui. Tai taip, proporcingumas aktualus. Ir vienas dar iš klausimų, kuris toks kontroversiškas dabar jau mm, tapo, tai aišku yra moratoriumo diskusijos. Akivaizdu, kad yra mm, skirtingų požiūrių Aš noriu pasakyti, atsižvelgiant į tą riziką, kad jeigu moratoriumas pernelyg ilgas, gali būti taip, kad, na, <laughs> operacija gal sėkminga bus, bet pacientas jau bus miręs. Tai nebus įmanoma atgaivinti institucijos realiai. Ir dabar dėl pakeitimų, sutelkiant dėmesį tos du pagrindinius dalykus, dėl tų pertvarkymo moratoriumo galių. Uh, Daug yra pakeitimų iš šešėlinių pranešė ir kitų kolegų. Kai kas sako, kad iš viso nereikia moratoriumo, kai kas sako, kad moratoriumas turi būti suteltas tik tai e, pertvarkymo etape. Aš įsivaizduoju, kad būtų mm, nesudėtinga pasiekti kompromisu, atsižvelgiant į visą tai, kas yra svarbu šio klausimo. Dabar dėl to, kas gali būti finansuojama ir MRELų ir dėl anksčiau galiojusių nuostatų aš mm, grandfather clause, aš e, CRR pranešėjas, kapitalo reikalam e, reglamento pranešėjas siūlė e, datą, aš, ne, aš galvojau, gal nereikia datos, aš galvojau, kad gal reikėtų diskutuojant dėl kompromisų tą klausimą aptarti. Na, aktualu, nu, tikrai būtų tinkama mm, mm, derinti mūsų poziciją su CRR pozicija. Dabar dėl kai kurių struktūrų e, ir dėl MRL, kai kas mm, galvoja, kad, ne, kad pasisako už tai, kad kai kurias pozicijas reikia skaičiuoti prie MRL, kai kas sako, kad ne, yra priešingų labai nuomonių. Aš galvo, gal mes galėsime išspręsti tą, tą nuomonių skirtumą, pagriešinant kai kur nuostatas, bet, na, žiūrėsime, ką reikia skaičiuoti dėl MRL, ką įtraukti. Dabar dėl, dėl subordinavimo virš telako lygio, aš kaip jau sakiau, yra didelis palaikymas e, dėl mano požiūrio. Aš e, apie tai dar plačiau pakalbėsiu, aišku, bet labai sieksiu kompromisu, kad jie būtų kaip galima platesni. MRL gairių orientavimo klausimas gan kontroversiškas. Daug kolegų sako, kad čia nereikia jokių gairių, Ir aš manau, kad reikėtų tą kryptimą eiti gal ne iki galo, bet, na, žiūrėkim, kur mūsų diskusijos nuves. Dabar dėl vidinių amrelų. Čia gal pats sudėtingiausias klausimas, kadangi e, yra namų valstybės ir priimančias valstybės šita pusiausvyra ir, na, kaip ką daryti su BRD pasiektų pusiausvyrą, bet gal reikėtų kažkiek korekcijų, atsižvelgiant į tai, kiek yra pasikeitimų. Kai kas sako, kad nereikia MREL viduje ES, man atrodo, kad tai nerealu. <clears throat> Kai kas sako, kad gal bankiniai sąjungoje tai turi būti, na, man atrodo, kad reikalavimai bankam realybėje yra griežtesni. Uh, Bet, na, aš galvoju, gal reikėtų mm, tą mąstymo kryptim eiti ir pažiūrėti, ką mes galėtumėm padaryti, išlaikant tą pusiausvyrą, kurią mes turime su barde. Ir yra nemažai klausimų, aišku, daugiau jų kils. Aš gal tik tai vieną dalyką pridurčiau. Kai kurie kolegos atsiuntė pakeitimus, kurie, mano manimu, iš esmės e, atnaujina tas senas diskusijas. Aš taip diplomatiškai švelniai pasakyčiau, na, aš nenorėčiau to daryti, bejo, ar to reikia. Aš realybėje pasisakyčiau prieš. Uh, nes e, tai, kas jau buvo aptarta, neturėtumėm pradėti vėl iš naujo tų senų diskusijų. Aš tiesiog noriu pasakyti, aš skeptiškai esu nusiteikęs. O dabar mielai išklausysiu kolegų nuomonių, o paskui toliau eisime ir žiūrėsime, kaip galėtumėm bendarbiauti ir darytis. Labai ačiū pranešėjai už subalansuotos pozicijos pristatymą. Aš noriu pasakyti, aš jau priminiau kolegoms, kad tai yra MRL. Ir šių metų pradžiai yra kitas darbas dar numatytas. Iš esmės tai yra priešingos nuomonės dviejose srityse, tokios, kad ir, ir tai gali galbūt kažkaip tai paskatinti aktyvesnės diskusijas, bet pranešėjos ir aš siūlyčiau dabar sutelkti dėmesį į tai, apie ką kalbama būtent šiame pranešime. Silva Pereira. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems, labas rytas pranešėjui. Čia, aišku, mes e, susirinkome tam, kad toliau kalbėtumėm apie komisijos pasiūlytą bankinės reformos paketą, ypač kalbant apie bankų gaivinimą ir pertvarkymą, apie bendrą pertvarkymo mechanizmą ir reglamentą. Tai yra labai svarbu, stiprinant Europos bankinės sistemos atsparumą, didinant rinkos pasitikėjimą ją. Čia pagrindiniai komisijos pakeitimų e, BRD mm, e, tikslai yra integruoti tarptautinius standartus dėl um, nuostolių um, absorbavimo ir rekapitalizavimo, tai yra taip vadinami TILAK standartai. Ir mes visi žinome, kad tai yra nepaprastai sudėtingas techninis e, dokumentas. Uh, techninis žargonas, aišku, kuris turės didelio poveikio mm, visam sektoriui, bankiniam sektoriui, piliečiams. Todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Mums reikia tvirtos sistemos, kuri leistų sumažinti riziką ir mums reikia mm, patikimos struktūros, kuri leistų mm, užtikrinti sistemos stabilumą, kuomet ateis sunkus laikai. Reikia apsaugoti piliečių indėlius ir investicijas. Ta turint omenyje, aš mielai toliau bendarbiausiu su pranešėju, ieškant kompromisu ir formuojant mm, Europos parlamento poziciją kaip galima greičiau. Uh, Kaip pranešėjas tik ką pasakė, yra pateikta daug um, pakeitimų, BRD 2 beveik 600, CRR 2 beveik 200 pakeitimų, taigi kai kuriais atvejais pakeitimai um, pristato skirtingų pozicijų, bet kai kuriais daugumoje atveju pozicijos vienodos, pavyzdžiui, yra persidengę tos nuomonės dėl uh, moratorimo iki pertvarkymo. Uh, Daug kolegų galvoja, kad tai yra problematiška. Ir čia aš siūlyčiau tiesiog išbraukti tai. Mūsų frakcija tai siūlo. Arba bent jau sutrumpinti trukmę. Kita vertus, nuomonės išsiskiria dėl vidinių MRL ir taip pat dėl pertvarkymo institucijų galių, kiek jos gali reikalauti iš valstybė MRL taikymo viduje. Uh, Tikrai buvo įdomus išėlinių pranešėjų sutikimai, mes aptarėme daug svarbių klausimų, ypač dėl naujo, naujų moratoriumo galių ir MRL. Tikrai buvo įdomus susitikimai ir daug buvo peno pamastymams taip pat ir MRI ir ECB pasiūlymai vakar, kad MRL gairės turėtų būti panaikintos. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į du politinius prioritetus mūsų frakcijos. Visų pirma, MRL reikalavimų kalibravimas ir um, perinamo laiko tarp nuostatos MRL. -am. Dabar dėl kalibravimo MRL. -ų reikia tinkamai viską suformuoti, kad banko atsparumas pridėtų ir finansinis stabilumas sustiprėtų, bet kad ir tuo pat metu bankai vis tik tai sugebėtų dar finansuoti ekonomiką. Tuo tikslu būtina užtikrinti, kad MRL-ai nebūtų pernelyg griežtai sukalibruoti, kad iš įstaigų ne, institucijų nebūtų reikalavimą laikytis tokių MRL-ų, kurie būtų neproporcingai griežti ir dideli Aš manau, kad mes visi plačiai dėl to sutarėme. ML um, turi būti suskaičiuota um, pertvarkymo institucijos taip, kaip yra nustatyta aiškiai teisės aktuose ir laikantis visų tikslų ir skaidrių kriterijų. Um, Ir e, tinkamai atsižvelgiant, aišku, į pertvarkymo strategiją geriausią ir e, pačios įstaigos visas savybės. Taigi, pertvarkymo e, institucija turi išlaikyti čia savo įgaliojimus spręstis pagal savo kompetenciją. Dėl rekapitalizavimo, MRL įskaičiavimo reikia atsižvelgti, kad uh, kaip atrodys po pertvarkymo pertvarkoma grupė. Taip pat labai svarbu, kad nauji MREL reikalavimai proporcingai atitiktų verslo modelį ir e, banko finansavimo struktūrą, atsižvelgiant į visą e, indėliais finansuojamų bankų specifiką, nes jie priklausys nuo savo finansinių instrumentų MREL įvykdymui. Antras dalykas - pernėm laikotarpio nuostodėl MRELų. Čia reikia numatyti pagrindinės nuostas dėl tvarkaraščio, kada būtų laik, terminų, kada būtų laikomas MRL. Minimalus perinamas laikotarpis dėl MRL turi būti ilgesnis nei uh, tilakui numatytas perinamas laikotarpis minimalus. Tai yra labai svarbu dėl MRL. -ų nes tikrai gali būti sudėtinga rinkoms prisitaikyti ir užtikrinti didelį kiekį uh, per trumpą laiką, tai minimalus tas e, laikotarpis turi būti suderintas su MRL, kada turi būti gyvenama ir e, institucijos dėl kai kurių specifinių įstaigų tuos laikotarpius galėtų nusatyti ilgesnius, man atrodo, minimalus uh, Mm, įgyvenimo laikotarpiai Emrelui turėtų būti ilgesni nei Tilako laikotarpiai bent dviejais metais. Tai yra 2024 sausio pirmąjį anksčiau. Pereinamas laikotarpis bankams, kurie pereinamam laikotarpiu turi būti dar ilgesnis nei Tilako, būtent dėl proporcingumo principo. Ir kaip aš jau sakiau, dar reikia įrodyti, ar iš tikrųjų rinkos sugebės absorbuoti e, tokį didelį kiekį e, finansinių instrumentų, kurie turės atitikti MRELus. Yra dar ir kitų svarbių klausimų. Tai yra MREL, suvereni valstybė, moratoriumas, e, grandfather, tai yra jau seniau egzistavusių sutarimų nuostata ir per artimiausias savaitės, mėnesius, aš tikiuosi, mm, mes išspręsime tos klausimus, tikiuosi, ne pernelyg, il, ne pernelyg ilgai užsitęstas e, laikas. Ir tikiuosi, kad tikrai e, mūsų darbo rezultatas bus labai pozityvus, užtikrinant mūsų rinkų stabilumą ir viešo sektoriaus finansų apsaugą. Ačiū dabar mums Kamal. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir šešėliniai pranešė ir, ir, šešė, ir pranešėm už likšalinę dėrybų dvasę. Na ir atsar pateiktas tai pakeitimai vadovasi dviem trims principais. Pirmiausia, tai prieinamumas. Taigi, e, tai čia nėra vieno kurpalio principas. Antra, bandoma e, taip e, pritaikyti MLRR, kad šios atitiktų tik kiekvienos įmonės e, individualią situaciją ir tam, kad pertvarkymo institucijos galėtų vengti lankščiai. Ir taip pat reikia pagalvoti ir apie lankstumą, ypač kai kalbame apie MLR ir moratoriumą. Taigi noriu padėkoti Günteriui už gerą bendradarbiavimą, už tai, kad buvo aptarti svarbus dalykais. Na ir dabar norėčiau trumpai aptarti keletą dalykų. Dėl moratoriumo tai esame labai prieš nuostatas, kurios yra komisijos pasiūlyme. Ir aišku, visada esu pasirinkęs būti įkalbėtų tam, kad pakeiščiau nuomonę. Tad ir esu pasirinkęs išklausyti diskusijų, taigi manau, kad reikalingos tolimesnės diskusijos. Tačiau matau, kad čia yra e, prieštaramų e, kontraprotokolams, tai gali pakengti finansinių institutų stabilumui. Taigi mūsų frakcija norėtų, kad būtų išbraukti moratoriumo pribojimai arba būtų sumažinta jų apriptis tam, kad nekiltų pavojus kapitalo reklamas. Toliau. E, Dėl subernuotos skolos. Taigi vėlgi mūsų, e, mūsų frakcija nepalaiko e, reik, e, siūlymų, kuriais raginama susiaurinti galiomis. Toliau. Tarkime, institucijos turėtų turėti lankstumą ir imtis veiksmų tik tais tuomet, kai jos mano, kad to reikia. Taip pat negalime e, palaikyti pakeitimo dėl MLR kalibravimo. Vėlgi manome, kad pertvarkymo institucijos turėtų veikti savo nuožiūrą. Mes vertime ir vidinis MLR. Ir e, taip, nuo 75 iki 20 procentų atveju reikia nustatyti MLR. Na ir tiesą sakant, komisija padidino šį tarptautinį standartą iki 90 procentų ir nemanome, kad pertvarkymo institucijos neturėtų būti ir varžomos, kad jos galėtų nustatyti pačią savo MLR su tinkamai su tarptautiniais standartais, kurie nors 75 iki 90 procentų, tarkim, gal kažkas gali nustatyti ir 90 procentų, tačiau kadangi egzistuoja tarptautiniai standartai, turime gerų priežasčių, e, kodėl jų reikėtų laikytis. Taip pat nepalaikau pakeitimų, kuriais raginama uh, mm, išbraukti garantijas dėl, dėl labai didelės žalos, na, taip pat dėl gairių, be dviejų ir pertvirk. Pertvarkymo rezoliucija, na, nu, o dėl ne, nekontraktinio išgelbimo, tai mes palaikome dabartinį režimą ir manau, kad tai atitinka ir 51 straipsnį ir institucija turėtų mm, nebūti varžoma per nelik. Yes, there was bad supervision. And... Įmonės turės prisimti atitinkamą atsakomybę už reglamento nuostatų taikymą ir manau, kad bankų e, valdytojai turi būti e, atsakingi, e, turi būti labiau suinteresuoti savo bankų balansų ataskaitą ir taip pat turi dėti pastangas, kad būtų taikomas atitinkamas MRL reikalavimas. Taigi Tikiuosi, kad mes visus šios klausimus galėsime aptarti tolesnėse diskusijose su Gunaru ir šešėliniais pranešėjais. Mons Klins Alde frakcijos vardu. Aš e, Terry Kornie vardu kalbėsiu, jis yra šešėlis pranešėjas ir jis negalėjo atvykti postį, perskaitys jo parengtą tekstą. Pirmiausiai dėkoju Gunarui Hokmarkui ir ekonomikos komiteto sekretariatui už surinktus e, susitikimus, e, posėdžius taip pat su komisijos e, investicijų banko, centrinio banko, bankų priežiūros institucijos atstovais. Mes manome, kaip ir minėtos institucijos, kad bankams neturėtų būti taikomi skirtingi minimalaus nuosavų lėšų reikalavimai ir e, niekas neturėtų būti, e, turi būti taikomas tik tai kelios e, išimtis. Todėl reikia nustatyti bendrą MRL. Kalbant apie subordinuotas skolas, mes pritarėme pasiūlymui dėl subordinuotų skolų kuris būtų taikomas visiems bankams nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžių ir E, kad būtų e, laikomasi e, atitinkamų bankų likvidavimo principų susijusių su paskolomis, kuomet visi kreditoriai traktuojami vienodai. Dėl moratoriumo Terikonje nemato jokių teikiamų pasiūlymo privalumų, tačiau reikia ir toliau diskutuoti su e, bankų pertvarkos e, <clears throat> bendraja valdyba ir su e, bankų priežos institucija, kad būtų galima suprasti šio pasiūlymo esmę. Reikia taip pat nepamiršti, kad mūsų bankai dalyvauja taip pat ir globalioje konkurencinėje kovoje. Ačiū už. Uh šį pasisakymą Martin Šildo Vanguoja frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjams ir kolegoms už likščiolinį bendradarbiavimą. Mano frakcija anksčiau jau nekartą minėjo, kad iš esmės abejoja tokiamis priemonėmis kaip MRL ir TILAK ir mes pasistengėme pasiūlyti politinių alternatyvų E, apskaitai atsisakant bankų gelbėjimo biudžeto lėšomis ir stiprinant jų nuosavo e, kapitalą bei e, sustiprinant sisteminių institucijų svarbą, mes pateikėme tinkamus pasiūlymus, atitinkamose diskusijose, tačiau atsižvelgiant į parlamento daugumos pasiskirstimą, akivaizdu, kad dėl P RRD mes veikiausiai e, nesugebėsime, kad būtų patvirtintos mūsų pozicijos ir pasiūlymai. E, e, dabar noriu pakalbėti apie bankų kapitalizacijos sustiprinimo priemonė iš ankstinė, tai yra 32 straipsnis bankų pertvarkos direktyvos ir mes laukiame vis dar komisijos pažadėtos peržiūros. Ir e, atsivegiant į tai, kad anksčiau šioje sistemoje nematais, nemažai spragų pasitaikė, todėl mes siūlome savo 69 pakeitime atsisakyti 39 straipsnio, nes atitinkamos e, institucijos, kurios nesugeba tinkamai veikti, turi būti uždarytos. Dar noriu atkreipti dėmesį į MRL kalibravimą ir e, e, pertvarkymo institucijos įgaliojimus, atkreipiu dėmesį 39-202 mūsų pakeitimus. E, praktiškai čia mes, išskyrus tam tikras išimtis, turime reikalų su visiškai neapsidraudusiais kreditoriais. penk, pagal 55 e, direktyvos straipsnio nuostatas e, numatytas kompensacijų priemonės ir mechanizmai e, kreditoriams negali būti veiksmingai taikomi, kalbant apie tos restruktūruotus produktus, kurie gali būti įtraukti į MRL, taip pat švestinius verstybinius popierius, tik tai su uh, Didelėmis išlygomis galima būtų pritarti jų panaudojimui e, bankų pertvarkymo procese ir tyla kontekste, todėl e, mes siūlome atsisakyti čia siūlomų standartų. Apskritai pasiūlymus dėl tylak vertiname kritiškai, turėtume dėti visas pastangas, kad svarbiausi bankų pertvarkymo instrumentai būtų veiksmingi praktikoje ir kad bankų e, veikla nebūtų bereikalingai apribojama, todėl kritiškai vertiname 44 e, straipsnio C ir D dalis siekiant už užtikrinti, kad banko pertvarka vyktų tikslingai ir greitai, neturėtume apriboti jų veiklos. E, šeštojo pakeitimo antroji dalis, šeštojo pakeitimo antroji C dalis e, mūsų pakeitimų yra atitinkamiems klausimams skirta. E, taip pat manau, kad reikėtų tinkamiau priminėti sprendimus dėl MRL pritaikymo atskiroms finansinėms institucijoms. Nemažai ginčių sukėlė ir MRL e, gairės. Tačiau norėčiau trumpai e, pristatyti e, mūsų pozicijas dėl reglamento ir direktyvos ir mes kritiškai vertiname uh, E, MRL e, gairės, e, nes jas pritaikius negalima būtų imtis jokių sankcijų, kadangi jos yra tik rekomendacinio pobūdžio. Aš manau, kad rekomendacijos turėtų pačios nusistatyti pertvarkymo institucijos, o ne įstatymų jos turi būti nustatytos, todėl mes 384 pakeitime siūlome atitinkamą straipsnį išbraukti dėl 54 straipsnio dar vienas pastebėjimas mūsų nuomonė tame straipsnėje e, siūlomos nuostatos yra esminės svarbos, siekiant pertvarkyti bankus. Ir gelbėti valstybės lėšomis. Todėl e, Jeigu e, būtų nustatyta, kad atitinkamos finansinės institucijos struktūrinių pobūdžių nėra svarbios, tai e, būtų galima taikyti atitinkamas išimtis jiems dėl gelbėjimo valstybės lėšomis. Nekantriai laukime tolesnių diskusijų su pranešėjų šešiems pranešėjais ir tikiuosi, kad vieno ar kito klausimo sugebėsime rasti bendrų sąlyčio taškų Ernės Urtasun dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už likščiolinį bendradarbiavimą. Keletas bendro pobūdžio pastebėjimų. Pirmiausiai, manau, kad e, labai blogas rezultatas suteikiant įgaliojimus dėrėti šio klausimu būtų tas, kad kai kurios e, frakcijos būtų pasirengusios e, siekti kompromisu, kitos nebūtų pasirengusios ir mes apskaitai jokio ir bendro rezultato nepasieksime, tai mums kelia tam tikrą nerimą, nes mes manome, kad tiek viena, tiek kita pozicija turėtų sulaukti daugumos pritarimo. Manau, kad mes e, privalome e, pasiekti e, rizikos sumažinimą šiam dokumentų paketui tam, kad tinkamos institucijos galėtų jau pradėti šių teisės aktų E, nuostatų įgyvendinimą e, tam, kad e, bankų pertvarkymo institucijos galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Todėl reikėtų atitinkamų pakeitimų išvengti. Aš manau, kad mūsų pozicijos tam tikrais klausimais, kaip MRL kalibravimas ir gairės atitinka tiek bankų priežiūros institucijos, tiek stabilumo mechanizmo, tiek kitų institucijų pozicijas, aš manau, kad reikėtų e, nenustatinėti e, viršutinės ribos atitinkamams skaičiavimams e, ir palikti galimybę bankų pertvarkymo institucijai pačiai nustatyti mm, minimalaus nuosavų lėšų reikalavimo lygį ir taip pat atitinkamai įvertinti ir būtinybę gelbėti bankus valstybės lėšomis. Manau, kad yra vienas pakeitimas, kuriame siūlome uždrausti pertvarkymo institucijoms e, e, vertinti subordinuotas skolas pirmojo ramščio kontekste. Aš manau, kad toks požiūris yra, e, tiksliau reikėtų per, vertinti tik pirmą ramščio kontekstą. Manau, kad jeigu kai kurios pertvarkymo institucijos manytų, kad reikia tai daryti, antrojo ramščio kontekste turėtų būti palikta atitinkama galimybė, kalbant apie EBA, e e, SSM ir kitų institucijų pozicijas, kai kurie mano, kad reikėtų atsisakyti gairių dėl MRL, tačiau jeigu mes tą padarysime, tai uh, kils tam tikrų problemų, jeigu jau jų atsisakysime, tai turime uh, užtikrinti griežtus reikalavimus dėl MRL, o jeigu jau nustatysime gairias, tai turime būti tikri, kad jos uh, bus visapusiškai taikomos, įskaitant subordinuotas paskolas, tam, kad jos nebūtų visiškai beprasmiškos. Uh, ir savame suprantama už gairių nesilaikymą turi būti numatytas atitinkamos sankcijos ir pasiekmes. Taip pat noriu pabrėžti kai kurios dalykus susijusius su moratoriumu. SSM atstovai vakar labai aiškiai pasakė, kad e, tam tikromis aplinkybėmis reikės skelbti moratoriumus prieš bankų pertvarkymą, pavyzdžiui, banko populiar atveju, tas e, toks požiūris pasiteisino. Taip pat e, norėčiau atkreipti dėmesį į, e, į, į tą grandfathering arba gyties apsaugos išlygą. Jeigu mes Čia, manau, taip pat turėtume pasitelkti kalibravimą. E, E, nes e, jeigu dar malonės laikotarpį čia pridėsime, tai viskas užtruks pakankamai ilgai. Bet kokia atveju pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti rizikos mažinimas, o tai reiškia, kad pertvarkymo planas turėtų būti rengiamas taip, kad banko pertvarkymo institucijos galėtų iš tiesų įgyveninti. Marko Valį dabar. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes pateikime visai nemažai pakeitimų, kaip ir kiti kolegos, tai yra svarbus siūlymai. Mes jau aptarėme moratoriumo klausimą. Na ir svarbiausia, aiškiai, nubrėžti moratoriumo ribas, nes tai sąlyga ir kitas problemas. Na ir to pasakoje galbūt atsiras daugiau problemų, negu kad bus išspręsta. Turime galvoti apie gyventojų indėlius. Ir turime galvoti apie bankus, kurių veiklos parametrai nėra pakankamai geri. Na, tai susiję ir su teisiniais klausimais, pavyzdžiui, su bankų gelbimu valstybės lėšomis. Ir reikia užkirsti kelią, kad e, tam, kad kai kuriuose šalyse neatsirastų neteisėtų struktūrų. Taigi mes pateikime, mm, pateikime pakeitimų dėl e, atgalinė tvarka galiojančių gelbimų, taip pat e, MRL reikalavimų proporcingumo taip pat pakeitimų dėl bankų finansavimo struktūrų, tam, kad galėtume e, atsižvelgti ir tuos rinkus, kurie finansuos savo veiklą iš indėlių, kurie neturi e, prigos per rinkos. Na ir čia galbūt reikėtų selgti į tas sistemas, kuriams e, galioja atitinkami reikalavimai. Taip pat reikėtų numatyti šešių metų perinamąjį laikotarpį tam, kad bankai galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų tie pokyčiai bus gan plataus masto ir to pasakoje bankų sistemoje gali kilti rimtų problemų. Taigi norime ga garantuoti, kad e, MRL galima būtų pasiekti ir per e, akcijų kapitalą. Ir tam, kad ir tie bankai, kurie neturi patirties rekapitalizacijos rinkose, turėtų galimybių persitvarkyti. Kit, Taigi mes norime harmonizuoti sistemas, tačiau kitą vertus norime išvengti problemų. Na, o dėl priemonių, kurios e, pritaip kitos iki atitinkamų teisės aktų įsigaliojimo, tas priemonės turi išlikti. Na ir šiaip norėtume išvengti e, problemų, pavyzdžiui, dėl indėlių. Šiaip jau reikia laiko prisitaikymui, persitvarkymui, o kolegoms priturime dėl e, MRL gairių. Nenorėtume, kad būtų numatyti papildomi reikalavimai, ko pasakoje sistema būtų daug sudėtingesnė. Nuo dėl taikymo srities, peržiūros, taip pat e, turėjome e, pateikę pasiūlymų dėl e, indėlių ir tikrai nenorime, kad būtų pakengta bankams. Minimalus kapitalo reikalavimai 8 procentai. E, E, nuostolių padengimo koficijantas, tai čia ne akcininkai ar obligacijų savininkai turėtų teikti kažkokius siūlymus, ne. Ir yra principų, kurie daugelį šalių netitiktų konstitucinių reikalavimų, tai taip pat reikia atsižvelgti. Ir mums svarbus dar štai koks dalykas. Jeigu uh, vyksta banko pertvarkymas, galima patų pagalvoti ir apie skirtingų banko veiklos sričių atskirimą. Šiuo metu e, bankų veiklą reglamentuojančiose taisyklėse tokios galimybės jau numatytos. Na, nu, šiaip nebejoju, kad teks dar nesikį susitikti su pranešėju ir aptarti mums rūpinčius klausimus. Nematau pono Cani. Perikime prie spontaniškų pasisakymų raundo. Pirmiausia, Ansander, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjų, šešėliniams pranešėjams už visą tą energiją, kuri buvo sudėta į šio teksto rengimą. Noriu pasakyti, kad turime pasirūpinti, kad pernelyg griežtai neperkeltumėm tarptautinių standartų, nes tuomet e, mūsų Europos subjektams e, taptų pernelyg sunku gyventi. Mums reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp kiekybės ir kokybės. Todėl norėčiau akcentuoti visų pirma tai, kad būtina užtikrinti, kad subordinuotų skolų e, kiekis atitiktų TELAK standartus, tai yra būtų riba nustatyta, kad mūsų finansinės įstaigos galėtų išgyventi įvykdžiusios tos reikalavimus. Dabar dėl tų nuostokas yra numatyta tekste dėl MRL vidinio taikymo e, problema išlieka ir man atrodo, kad uh, vidiniam REL turėtų būti naudojami tik, taikomi tik tai tiem filialam, kurie yra svarbus. Tai dar vieną akcentą norėčiau paminėti dėl MREL. -ų. Tai yra kiekybinis aspektas, tai yra reikia aiškiai apibriežti tos kiekius, tas apimtis, kad būtų riba nustatyta. Mes turime, mano manimo, atsižvelgti į tai, kad kai bankas bus pertvarkytas, jam reikės tam tikro kiekio rekapitalizavimui mm, kapitalo, kuris turėtų būti mažesnis nebuvo iš pradžių. Ir tai, į tą reikia atsižvelgti ir taip pat reikia išvengti blog, blogo turto problemos. Toliau ypatingas dėmesys, manau, turi būti skirtas kooperatyvų grupėm. Uh, yra nacionalinių specifinių nuostatų tokiais, t, t, t, dėl tokių subjektų, būtent dėl savišalpos, e, draugijų ir panašių grupių. Ir manau, kad reikia pripažinti tokią kategoriją ir mūsų atveju, kuomet yra taikomi tilakai ir emrelai. Sven Giegold. Sven Giegold. Thank you. I, I would just like. Aš norėčiau pasidalyti keliomis pastabomis dėl MRL, BRRD. Visame tos diskusijos yra tokios labai politiškai sultingos, nes politinis kraštovaizdis yra labai keistas. Kairiųjų partija, kuri yra Bundestagė, sako, kad nereikia jokios erdvės prank, privačiai bankininkystiai. Štai čia dešiniai kalbame apie griežtesnę rinkos discipliną. Mes, aišku, sveikintumėm tai, tačiau nuoseklumo trūksta kai aš jūsų kamalį klausausi dėl ECR pozicijos, na, mes galime tik pasveikinti tai, ką jūs sakote. Jūs reikalaujate, kad standartai būtų griežtesni ir taip pat, kad tarptautiniai standartai buvo, būtų pripažįst griežtami, o ne kad Europoje būtų sugalvoti švelnesni standartai. Tai, na, gal jums reikėtų susiskambinti su ponu Foksu, kuris kitoje rizikos mažinimo pusėje daro visiškai priešingą dalyką ir reikalauja mažesnių standartų palyginti su tarptautiniais. Bet kas įdomiausia man yra tas skirtumas tarp dviejų didžiųjų frakcijų parlamente. Viena vertų, aišku, viskas yra taip kaip ir nuoseklu, yra e, rinkos disciplina, kurios reikalauja EPP. Mes tam pritarėm, aišku turi apsimokėti savo sąskaitas ir tas turi būti uh, e, pasakytinai ir apie bankus. Tai reiškia, kad reikalingi griežti standartai Europoje, kad daugiau valstybėms nereikėtų gelbėti bankų valstybės lėšomis. Uh, Vis tik tai mane labai neramina, kad socialistų pusė parlamente nei vieno pakeitimo nepateikė dėl BRRD, kad sustiprintų tai, ką komisija paskelbė ar ką viešosios institucijos, kaip sakykime, pertvirpimo institucijos reikalauja iš mūsų, kad padarytumėm. Bet priešingai jie nori susilpninti standartus, nori ilgesnių perinamų laikotarpių, perinamų laikotarpių mažiau įgaliojimų pertvarkymo institucijoms. Uh, Mane tai labai liūdina. Ir labai norėčiau e, kreiptis į pranešėją ir paraginti įsiklausyti į daugumos parlamentarų nuomonę, man atrodo, ko mes pasiekėme su BRD, kad nebūtų su, sumažinti BRD pasiekimai labai svarbus, kad tikrai pasimokytumėm iš tų pamokų, kurias jau patyrėme su tuo, kuomet principai nebuvo taikomi ir, ir kuomet ištiko kai kurios bankinės krizės, ką mes matėme nuo to momento, kai jau buvo susidaryta dėl BRRD. Tai tikrai įdomi tokia patirtis parlamente, nes politinis kraštovaizdis kažkaip visiškai pasikeičia. Aš nesuprantu, kodėl rizikos mažinimo paketą, kai kurie asmenys pavertė rizikos didinimo veiklą. Mes turime būti labai budrus. Thank you. So you, I cannot now resist the temptation. Dėkoju. Na ir dabar. Taip, visi turi savo stilius, savo metodą. Taigi Na, aš nen, nenoriu primesti savo mąstyseną, savo tikėčių kitiems. E, na taip, galima rasti paprastą interpretavimo liniją, kuri jau skirtusi nuo jūsų. Na tarkim, iš kokios atsiras kitų kažkokių uh, e, kliučių, kurios ne politinės, galbūt geografinės. Na, ir Jūs. Tai aš manau, kad čia pernelik visko prikišus būtų blogai. Svarbiausia yra štai kas, kad čia yra didelė dauguma palaikianti bent jau komisijos pasiūlymo dvasį, nes pasiūlymas yra visai logiškas. Ir beje, šis pasiūlymas dera ir su gelbimo valstybinės lėšmis principu. Na, nenoriu būti neteisingai suprastas, bet kai kalbame apie gelbimo valstybėmis lėšimis, tai, tai apima viską, skaitant ir indėlių padengimą. Ir tai kitoks principas, e, kai kalba eina bankų likvidavimą. Taigi, tai yra skirtingi dalykai, skaitant ir tuos 8 procentus. Ir todėl sutinkamai su komisijos pasiūlymo dvasia pranešėjas bando atrasti e, pusiausvyrą tarp e, įsipareigomų, kurie leistų padengti nuostolis ir kitas dalykas - bankų pertvarka nacional, ir finansų sistemos stabilumas. Ir kito poreikio, kuris yra labai svarbus, tai yra sukurti kažkokią amortizaciją. E, E, ir tai padaryti taip, kad tai ne, nesąlygytų nestabilumo ar neatsilieptų banko atsparumui. Mano supratimu, rizikos mažinimo priemonė turi padėti sumažinti riziką. Ir jeigu tokia priemonė yra netinkamai parengta, tai tuomet uh, ji netitiks poreikio. Sakyti, riziko, pranešimo apie riziką priemonę Tai jau, jau nebe rizikos mažimo priemonė. O jeigu jūs nuspręsite, kad tilak yra aukščiausias tarptinis standartas, skirtas sudėtingiausiams bankams, kurios sudėtingiausia gelbėti, pertvarkyti, tai aš sutinku, kad tai yra savotiškas kriterijus apibrėžiančias e, priemonę, kurią galima panaudoti ir tokiems bankams, kurias išgelbėti lengviau. Na, o kitas dalykas, ar bankas yra pertraukimas ir bankas likviduojamas. Ir du skirtingi dalykai ir taikant priemonės, į tai reikia atsižvelgti. O dėl nuožiūros laisvės, taip, institucijos turi turėti nuožiūros laisvę nes joms tenka labai svarbus įgaliojimai arba pertvarkyti bankus, arba likviduoti bankus jeigu nusprendžiame, kad jie nebegyvybingi, tačiau per teisės aktus turime sudaryti pagrindą šių institucijų darbui ir turime primti sprendimus, kiek joms skiriame e, lankstumo, nuožiūros laisvės ir kiek prevencijos e, principo pagrindu numatysime kažkokius apribojimus, nes kokia prasme nustatyti CRD, SRD, numatyti kažkokius skaičius ir po daugybės metų užtrukusių dėrybose dėl bazelio nustatyti tam tikrus e, skaičius, jeigu po to viskas patenka į. E, priežiūros institucijų nuožiūra. Ne, yra nustatomas e, sritis, kur yra uh, nuožiūros laisvės ir kitos rytis, kurioje nustatyti aiškus regalavimai ir ribos. Tai taip, manau, kad teisės aktuose galima nustatyti nuožiūros e, laisvę e, priežiūros institucijoms, tačiau kartu galime nustatyti ribas, tai teisė, tai aišku, nepažeidžiant jų darbo veiksmingumo, Tarkim, e, tarkim, galime nustatyti tam tikrus bankų pertvarkymo standartus teisės akte ir palikti kažkokią nuožiūros laisvę, tarkim, priežiūros institucijoms, pertvarkos institucijoms, tam, kad jos galėtų atsižvelgti į specifinę kiekvieno banko situaciją. Taigi aš manau, kad nereikėtų pernelyg mm, veltis ideologiją šiose diskusijose, reikėtų e, būti pragmatiškiams ir vadovautis tais dviem pagrindiniais principais, kuriuos pasiūlė pranešės. Ir aš manau, kad e, mums jūsų indėlio dėka pavyks parengti visai neblogą teisės aktą skirtą šiai sričiai. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti spontaniškai, netamet pranešėjas. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Svendygal už pas, tai, kad pasidalinate bendru vertimu, ar e, mūsų pasirinktas požiūris, metodas apskritai yra teik, teisingas. Man, man atrodo, kad man likščiol sekėsi visai neblogai, gal. Na bet čia, kas nuskambėjo, nuskambėjo kaip parama. O bendrai tariant, svarbu nepamiršti štai ko. Nėra pasiūlymo ir minties, kuri būtų tinkama, kuris sus, susilpnintų MRL. Taip, tikro, taip, per pastaruosius penkerius metus situacija įvairių teisės aktų dėka labai pasikeitė. Teisės aktų, kurie skirti e, bankų sektoriai, skaitant e, CRD, CRA, PRD. Ir atkreipsiu dėmesį į vienas dalyką svarbu bankų atgaivinimo ir pertvarkymo direktyvai. Taip, dabar e, norėčiau pakalbėti apie rinkos drausmę. Ir ji labai priklauso nuo to, e, kiek galima išgelbėti bankų. Nes jeigu nieko negalima išgelbėti, tai tuomet grįžtame prie nulio. E, Taip, galima primti sprendimus dėl nuosavo kapitalo reikalavimų ir taip toliau, tačiau bankų drausmė nereikš, reikš, kad jos, jos nėra, nereikš, kad nebus spaudimo bankams. Ir todėl savo pasiūlymę siūlau griežtai laikytis tilak e standartų. Nes jeigu staiga išplėsime subordinuotą skolą, tai e, rinka tai vertins kaip kažkokį rodiklį, pagal kurį nusprendžiama, kad banką verta gelbėti. Taigi pasakysiu, kad rinkos disciplina yra vienas iš svarbiausių, viena iš svarbiausių prielaidų tinkamai bankų sistemos veikimui. Bankai nėra kažkokios atskiros e, salos, jie yra integruoti ekonomikoje Ir bankai reikalingi tam, kad būtų finansuojamas investicijos, nes kitaip e, ūkio padėtis pašlis. Taip, augant ekonomikai bankai yra stabilus, o jeigu stagnuoja ūkis, tai tuomet bankai mažiau stabilus, nepriklausomai nuo mūsų leidžiamų teisės aktų. Na, o šiaip mes pirmiausia nustatėme e, bankų gelbimo seką, kitas priemonės, kurias e, skiriamos taikomas bankai, bet nustatėme, kad reikia ir pertvarkymo planų. Na ir ateityje, manau, kad e, reikėtų duoti aiškius nurodymus e, pertvarkymo institucijoms. Tai yra, kad reikia ne vien tik indikacinių priemonių, bet ir pertvarkymo planų. Na, e, kartais pertvarkymo institucijos nori papildomų gairių. Ir aš turiu, tuomet jų klausiu, ar parengite pertvarkymo planus. Yra tam tikra hierarchija. Taigi, bendrai tariant, Mes negalime lyginti dabartinės situacijos su ta, kuri egzistavo prieš keletą metų, o dabar mes įdėgėme tilak ir tokiu būdu bus daugiau stabilumo. Mano pasiūlyme yra nemažai siūlymų ir siūlau, kad tilak apribojimas turėtų būti ir MRL apribojimas. Tai yra e, svarbi mintis e, tos bendros minties kontekste, kad visus bankus reikia gelbėti. Iš pakeitimų ir pasisakymų sprendžiu, kad siūloma numatyti išimčių. Kai, kai kalbėjome apie bardę, visi norėjo išimčių. Ir kaip sakome Švedijoje, čia būtų faktiškai toks būtų švediškas sūris, kai yra tik daug skilių, o sūrio mažai. Taip, bankus turime vertinti kaip institucijas su jų rizika ir taip yra e, veiklos modelių, kurias reikėtų įverdyti, taip ar darome BLRD, bet kitaip e, mums liks tik tas švediškas sūris. O dėl gairių, tai nuomonės įsiskiria, dėl moratoriumo taip pat nuomonės skiriasi, tačiau, kaip suprantu, uh, tarsi linkstama tą kryptimį, kurią siūlau. O dėl taip pat dar reikėtų patikslinti, kokiams aplinkybams esant galima pasinaudoti trumpesniu moratoriumu. Ir vėlgi čia reikėtų elgtis pragmatiškai, galbūt ko nors galima čia pasiekti, tačiau išklausiau dabar jūsų visų, uh, konstatuoju, kad e, yra klausimų, kurie sudėtingesnė nei kiti, tačiau apibendrinant galiu e, pasidžiaugti tuo, kad e, visi bendradarbiaujame konstruktyvę dvasę ir yra gerų minčių. Ačiū. Reikia išlaikyti gerą nuotaiką, Tai yra svarbiausias dalykas. Balsavimas numatytas gegužė 16-17 dienomis, taigi turime dabar pakankamai laiko, kad e, gerai padirbėtume rengdami kompromisinių pakeitimų pasiūlymus. Ir esu tikras, kad ši procedūra po šios diskusijos baigsis sėkmingai. Nekantri laukime jūsų ir mūsų bendro kolektyvinio darbo rezultatų, nes e, jie bus labai svarbus tam, kad galėtume pradėti trilogo dėrybas e, jau gegužės birželio mėnesiais, tam, kad iš tiesų baigtume šį teisėkuros procesą iki metų pabaigos, nes tai yra labai svarbi sudėdamoji mūsų veiklos dalis. Blogiausias dalykas, kurį galėtume padaryti, jeigu kalbant apie rizikos mažinimą ir bankų sąjungos sukūrimą, tai yra negebėjimas sklandžiai atlikti užsibrėžtų darbų iki kadencijos pabaigos, todėl e, apsvarstę e, šį, šio prašymo projektą, e, patvirtinę pakeitimus, mes jau turime galimybę baigti. E, šį e, procesą. Manau, kad po šios dienos diskusijų galima būtų teikti, kad šis e, toks tvarkaraštis yra tikroviškas ir mes e, visi turėtume atlikti savo pareigas kaip teisėkuros institucijos ir sugebėti baigti šį esminės svarbos teisėkuros darbą. Dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Pėterio Simono pranešimas. E, vėl labai didelis skaičius pakeitimų, tačiau tai yra tikrai nieko netikėto. E, pakeitimų skaičius atitinka panašių, panašių, panašiems pranešimams teikiamų pakeitimų vidurkį. Manau, kad susidoroti su jais galima, taigi žodis pranešėjai. Ačiū pirmiausiai už pareikštą pasitikėjimą e, tuo, kad tą 1300 gautų pakeitimų ir 1300 gautų naujų idėjų galėsiu apibendrinti. Džiaugiuosi, kad kolegos taip domisi šio pranešimu. Prisimenant 9-14 metų e, kadencijoje, tai panašus pakeitimai sulaukdavo 2,5 e, tūkstančio pakeitimų, taigi čia situacija dar nėra pati blogiausia. E, E, turint omenyje, kad mūsų e, užsibrėžtas tvarkaraštas yra labai ambicingas, jeigu sugebėsime gegužės mėnesį surenkti balsavimus dėl šio pranešimo ekonomikos komitete, turint omenyje, kad dar mūsų laukia ir Velyko atostogas, tai e, mūsų tikrai reikės pasiraitoti rankovės. Dabar perėsiu prie svarbiausių minčių, kurios siūlomus pakeitimuose. Pirmiausiai e, norėčiau pakalbėti apie e, e, sandorių knygos peržiūrą, kai, kurie, kai kuriuose pakeitimuose e, siūloma statyti 65 procentų pagal bazelio kalibravimą nuo savo lėšų. Dalį Europos centrinis bankas savo nuomonė aiškiai pasisakė už laipsnišką įgyvendinimą. Asmeniškai manau, kad mano pasiūlymas dėl penkerių metų perinamo laiko tarp iki visapusiško įgyvendinimo galėtų būti vertinamas kaip priimtinas kompromisas, tačiau reikės dar viską aptarti, bet to trijų metų siūlomas įgyvenimo laikotarpis, kuris siūlo komisija turėtų suteikti pakankamai laiko, kad būtų galima tinkamai pasirenkti bazilio reglamento pakeitimams. E, sverto e, koficijantas e, susijęs su uh, finansuojamojo pastovaus finansavimo e, rodiklio nustatymu komisija nusprendė čia ignoruoti bankų priežiūros institucijos rekomendacijas tam, kad e, e, tokio pobūdžio sandorių, repo sandorių simetriją būtų galima sumažinti Mes e, tuo tarpu siekime stabilizuoti šią e, rinką, todėl nemažai kolegų e, pateikė atitinkamus pasiūlymus savo pakeitimus apskaitai atsisakyti to nesimetrinio pobūdžio. Dėl šios priežasties norėčiau dar kartą aiškiai pabrėžti, kad pagal bazelio reglamentą tokia nesimetrinė metodika yra sąmoningai įtraukta atitinkamai nustatant ir kalibravimo tvarką tiek EBA, tiek ECB e, siūlo grįžti prie griežtesnių bazelio reglamento reikalavimų. Aš e, tačiau asmeniškai e, vertinu E, tuos pakeitimų pasiūlymus, pagal kurios e, bazelio reglamento nuostatos turėtų būti e, dar labiau susilpnas lyginant su komisijos pasiūlymu. Pakankamai skeptiškai jas vertinu. Dėl TELAK standartų sutarima, kad reikia taikyti komisijos siūlomą E, kalibravimą ir e, taip pat palikti įgyties apsaugos išlygą. Kai kurie kolegos siūlo nustatyti minimalius reikalavimus sisteminės svarbos bankams, nustatant e, atitinkamą bendrų įsipareigojimų skaičių nuo 8 iki 5 procentų bendro turto turimo, kuriam kilo tam tikra grėsmė, kalbant apie e, skolos e, dydį. Čia daugiausiai teikiama pasiūlymų sisteminės svarbos bankams e, ir kuomet čia teikim pasiūlymai nuo 10 iki 6 procentų ir iki 50 procentų nuo savo kapitalo, siekiant padengti galimus įsipareigojimus pagal bazilio reglamentą. Čia mūsų laukia dar nemažai diskusijų. Aš noriu pasakyti, kad mano požiūris e, tai yra toks, kad 4 e, procentų nustatyta e, riba sisteminės globalių mastų veik, svarbos globalių mastų veikiantiems bankams turėtų būti nustatyta, nes dauguma bankų jau dabar atitinka šį 4 procentų reikalavimą, kai kurie netgi viršėjo, jeigu tą reikalavimą dar labiau sugriežtinsime. Manau, kad e, atsižvelgiant e, e, į tikrovę, mes, mes įtrauksime į statymų nuostatas dabartinę tikrovišką E, situaciją, kalbant ir nustatysime šiek tiek griežtesnį e, sverto koeficientą, nei siūlo e, komisija dėl IPU. Dar viena svarbi tema, kuriai daug dėmesio skiriama pakeitimuose, tie vadinamieji IPU yra susijęs su sisteminės svarbos bankais, kurie yra įsteigti ne Europos Sąjungoje. Jiems yra taikomas atitinkamas reklamas motininė įmonė įsteigti Europos Sąjungoje, kad būtų galima jos tinkamai kontroliuoti. Čia mums dar reikės diskutuoti apie tai, kaip tie IPU turėtų atrodyti ateityje nenorėčiau užbėgti už akių diskusijoms, atsižvelgiant į tai, kad pakeitimų šią temą yra labai daug. Supratau, kad kolegos tikrai nori šio klausimu rimtai diskutuoti. Mano pranešime labai svarbus vaidmo tenka e, dar vienam klausimui, kurį pristatęs ir baigsiu savo trumpą įžangą. E, šis klausimas atsispindi daugelį pakeitimų ir yra susijęs su vadinamoju proporcingumu. Džiaugiuosi, kad šis svarbimo pranešimo tema įdomi ir daugelį kolegų ir kad jie teikia pasiūlymus, vertinamas žaliųjų frakcijos pasiūlymus, kurie nori papildomų lengvatų mažesniems ir uh, uh, sudėtingą veiklą vykdantiems bankams, kaip ir kolega, kuris šalia manęs sėdi. E, tačiau e, šios savo pasiūlymus vis tiek sieja su reikalavimais didinti nuo savo kapitalo dalį tokiuose e, bankuose, kuomet jų 15 kapit procentų kapitalo, nuosavo kapitalo dalis turėtų atitikti 6 procentų įsipareigojimų dalį Taigi klausimas yra, ar e, pritaikius jiems e, tokius griežtesnius reikalavimus nuosavam kapitalui iš tiesų palengvintume jiems veiklos sąlygas, apie tai reikės diskutuoti. Kitose pakeitimuose siūloma padidinti ribinės vertės. Čia kyla klausimas, kokia ta vertė ribinė turėtų būti pusantro milijardo tokia šaliai kaip Malta, kurios bendras jos produktas yra 10 milijardų, tai galėtų reikšti labai daug pinigų, tuo tarpu Vokietijai e, kurios bendras vidaus produktas keli šimtus kartų didesnis už Maltą, tokia suma atrodo visiškai menka, taigi čia taip pat reikėtų mums ieškoti visiems priimtino bendro sprendimo šiuo klausimu šią temą buvo pateikti atitinkami pakeitimai, kaip ir kita tema susijusia su atitinkamais bankų veiklos apribojimais, e, kurie būtų taikomi 10 procentų visų vienoje šalyje veikiančių bankų. Įsivaizduokime, kad šalyje veikia tūkstančiai finansinių institucijų ir 900 iš tūkstančio yra E, maži bankai, nepaisant to, maksimaliai tik šimtam šių e, mažų bankų būtų galima taikyti tinkamą išimti, e, tuo tarpu likusiems 800, nepaisant to, kad tie yra maži bankai, tie tinkami reikalavimai būtų taikomi lygiai taip pat griežtai kaip ir dideliems <clears throat> bankams, o netaikant išimtis, kaip siūlo komisija. Tai e, sukeltų tam tikrų problemų, nesusipratimų, ypač tose šalyse, kuriuose bankų rinkos koncentracija yra mažesnė ir aš nemanau, kad mes turėtume patvirtinti čia tokį arba šią linkmę nukreiptą teisės aktą, kuriame būtų teikiama pirmenybė e, didesnės ar mažesnės e, koncentracijos e, finansų rinkoms. Taigi, kaip matote, tikrai daug ką reikia aptarti. Noriu padėkoti už likščiolinį konstruktyvų bendradarbiavimą. Nekantri laukiu busimų diskusijų, sustikimų su šešėliniais pranešėjais, keitimusi nuomonėmis, taip pat ir su kolega Hekmarku, tam, kad galėtume parengti konkursą konstruktyvius kompromisinius pasiūlymus, kurie būtų naudingi mūsų bankų sektoriui ir kurie atitiktų e, tikrovės reikalavimus tam, kad e, e, visomis išgalėmis iki gegužės mėnesio sugebėtume sustarti komitete, e, teikti balsavimą atitinkamą pasiūlymą tam, kad taip pat gegužės mėnesį viską patvirtintume plenarinėje sesijoje ir pradėtume trilogo darybas birželio mėnesį. Jeigu sugebėsime tai pasiekti, tai tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos galėtų baigtis ir trilogo darybos, o tai būtų tikrai pakankamai svarbu, nes pagal siūlomą teisės aktų rinkinį daugumą taisyklių turėtų įsigalioti nuo 2019 metų. Ačiū uždėmesi resist the temptation to speculate on what politically means that CSU and Na, atrodo, CSU pritarė tiem patiems pakeitimams dėl uh, proporcingumo, neapibūdinsiu jų kaip rizikos mažinimo kriterijai. Čia yra skirtingas dalykas, bet e, mums nėra ne vien tik proga, bet ir pareiga uh, priimti šiuos sprendimus ir toliau Markaras. Pirmas kalbėtojas, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas Pėterį. Na, pirmiausia, noriu pasidžiaugti, jog Austrija savo pirmininkamo metu ketina baigti darbus tuos, ties šiuo dokumentu. Na ir e, Taip pat noriu pasidžiaugti tuo įdirbiu, kurį atliko šešėlinis praneš, šešėliniai pranešėliai, pranešėjas, nežiūrint didelio, daug, didelio pakeitimų skaičiaus, vis dėlto yra, e, yra platus tarimas, kažkokių esminių problemų nėra, tačiau turime toliau e, dis, derinti pozicijas, nekartosiu viskas, kas čia nuskambėjo dėl proporcingumo. E, ir manau, e, būtų pra, prasminga neperžengti apibriežti 5 milijardų ribos, o dėl administracinės naštos mažinimo, tai čia sutarėme, dėl geresnių informacijos mainų taip pat sutarėme. Toliau. Beje, gerai. E, e kas numatyta naujausia audito rūmo ataskaita dėl CB, gerai, kad į tai atsižvelgta čia pranešime, o dėl tų pasaulinių standartų, tai manome, kad reikėtų nusatyti 3 procentų reikalavimus sutinkamai su tarptinės standartais, o dėl e, E, finansų įstaigų amortizacijos e, gebėjimo atsispirti, atsispirti rizikai, tai vėlgi reikėtų orientuotis į bazelį. Nu, o dėl e, taip pat pakeitimų, taip pat yra gerai, kad nebūtų diskriminuojanti taip ir verslo modeliai dėl MFMA ir dėl struktūrinių E, grinojo finan, pastovaus finansavimo rodiklio, tai siūlome 5 procentų lygį, na, o dėl asimetrinio repo sandorių traktavimo ir atgalinių repo sandorių, tai pasisakyčiau už label 1 e, pirmo ženklinimo e, sprendimus ir automatinį pritaikymą ar deleguotusius teisės aktus. Dėl um, to vadinamosios prekybos knygos klausimo, tai nuomonės panašios ir gyvenimo reikėtų mažiausiai trijų metų laikotarpio. Dėl skaitmeninių investicijų į programinę įrangą, tai uh, ALDE frakcijos pakeitimai mums patinka. Uh, kad e, iš nuošavų lėšų reikėtų vykdyti tokias investicijas ir aš manau, kad e, tikrai būtų tikslinga numatyti ir EPA tikrinimą šiame kontekste dėl antro ramšio klausimų. Tai manau, kad e, reikėtų sudaryti galimybę išbraukti šį CRD 113 straipsnį tam, kad e, galima būtų taikyti panašias priemonės institutams su panašiu rizikos profiliu. Taigi taip pat reikėtų atsižvelgti ir EBPO reikalavimas dėl e, regularaus e, svarbos rinkai vertimo. Na, Nu, o priežiūros institucijos turėtų galimybės e, suderinti vidinius tilaks su e, tarptinės standartais, ar e, nustatyti tos standartus, e, kurie sviruotų nuo 75 iki 90 procentų dėl atlyginimo, tai matau problemų, manau, kad čia reikėtų e, numatyti mažiau nacionalinės nuožiūros laisvės, reikėtų nustatyti e, lankščias taisyklės Europinių lygių su kiek aukštesnėmis ribomis, o atlyginimų kvotų atskleidimas mūsų frakcinė primtinas dėl paramos faktorių. Tai ir toliau manau, kad kad e, reikėtų priežiūrą vykdyti sutinkamai su instituto uh, ar finansų įstaigos rizikos profiliu ir vertinimas turėtų būti grindžiamas riziku. Nu, taip, dėl. Galbūt reikia daugiau įrodymų, kad reikalingas žalio verslumo koficijantai vertinimui. Čia reikia daugiau įrodymų, o dėl EPA vertinimo, tai aš manau, kad reikėtų vengti susikartimų tarp šio teisės akto ir uh, E, komisijos e, mm, pasiūlymo, kurį ketina pateikti kovo mėnesį, o toliau klimato rizikos atskleidimo. Tai siūlau prieš tai įvertinti, ar pagrįsta numatyti tokią riziko kategoriją ir jeigu taip, kaip ją apibriežti. Ir daug kam iš mūsų akivaizdu, kad trūksta informacijos e, tam, kad galėtume tai lyginti su uh, e, MVI paramos koficientu. Vienas dalykas yra tai, kas numatyta bazelyje, o kitas e, dalykas čia papildomas variantas šiame teisės akte galima įvertinti, tačiau uh, kol kas nenumatyti privalomo taikinio. O šiaip dėkoju pranešėjui ir susitikinęs, kad pakeitimų dėka pavyks e, užtikrinti platų konsensusą. Dėkoju. Ashley Fox. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjų šešėlinėms ir sekretoriatui už tai, kad taip sparčiai sutvarkė visus pakeitimus, kad tilptumėm tvarkaraštį. Aš nesuprantu, kodėl komisija pasiūlė, kad tarptautiniai bankai su daug padalinių ES mm, neturi statyti PAU, jeigu jie yra SIPS arba turi daug milijonų. Neatliekamas įvertinimas poveikio ir mane tai neramina. Šiūriu į pakeitimus ir man atrodo, kad kolegos kiti taip pat galvoja. Aš pritariu uh, kad reikia tai išbraukti iš viso. Jeigu IPU reikalaujama, tai reikia didesnės ribos. 50 e, milijonų ir 2 IPU gali būti. Tai jau met laikysimės e, standartų ir nebus neigiamo poveikio iš kitų rinkų. Dabar dėl um, e, grino stabilos finansavimo režimo aš pasisakyčiau už tai, kad stabilos finansavimo uh, faktorių būtų galima sumažinti iki 5 procentų išvestinių atvejų pagal bazelį. Dabartinis išvestinių reikalavimas neteisingas. Aš matau, kad yra panašių pakeitimų, tai aš manau, kad bus geras kompromisas pasiektas. Dabar neramina kai kurie pasiūlymai kolegų, kad nebūtų civilos finansavimo reikalavimo atvirkštiniams repams, tai gali būti neteisingai vertinta finansavimo rizika. Uh, Dabar dėl atlyginimo. Aš remčiau pranešėjo požiūrį dėl proporcingumo ir savo pakeitimai siekiu užtikrinti, kad pagal 94 straipsnio pirmą punktą visi principai būtų taikomi. Ir labai svarbu, kad kompetingos institucijos išlaikytų galimybę taikyti proporcingą požiūrį, mažoms ir nesudėtingoms įmonėms. Aš nesu tikras dėl prudencinių reikalavimų, dėl ribos atlyginimų, kad tai turėtų būti visų e, darbuotojų atlikio tam tikras ko, e, suma, koficijantas. Taip pat dėl CRD4 komisija siūlo išbraukti straipsnį, kad kompetentingos institucijos uh, antro ramščio kapitalo, kapitalo priemonės būtų taikomos makroprudenciniai rizikai vertinti. Šią, manau, šiame pakete reikia daug daugiau padaryti, kad tokios priemonės galėtų būti taikomos visoms įstaigoms, įmonėms. Uh, Aš taip pat pateikiau e, pakeitimų dėl um, sverto koficijento, kad bazilio reikalavimų laikytumėmės, kad centrinio banko rezervai nebūtų skaičiuojami į sverto koficijantą. Nes iš tikrųjų centrinio banko rezervai nėra rizika. E, nekelia rizikos, nesusijęs su rizika, tai neturėtų būti skaičiuojami. Kartu su EPP, socialdemokratų ir aldė kolegomis, aš pateikiau pakeitimus dėl rinkos agreguotų skaičiavimų. Tai leis kainas nu, visoje rinkoje reguliuoti ir užtikrinti aiškumą, kad įmonės teiktų tokias paslaugas, kad jos būtų skatinamos. Uh, Daug parlamentarų pateikė pakeitimų, kad programinė įranga nebūtų įtraukta į neapčio, neki, uh, nematerialus turto skaičiavimą. Tai nes priešingų atveju nebūtų skatinama investuoti būtent šioje srityje ir aš raginu kolegas prisijungti prie tų pakeitimų. Man atrodo, toliau prudensinėme pakete ar reikia papildomų elementų, Taip pat dėl rizikos skaičiavimo na, valstybės skolas atveju, man atrodo, netinkamai yra suformuoluoti ir aš pateikiau pakeitimą, aš matau, kad ir kiti parlamentarai pateikė panašių pakeitimų, to džiaugiuosi. Ir pabaigoje aš noriu Sangygaldą patikinti, kad atsar tikrai nenori m, mm, bazelio standartų mažinti. Mes norime tokių teisės aktų, kurie atitiktų pasaulinės realijas. Uh, kad nebūtų kažkokių dar žaliųjų diržų ar švilpų papildomų, kas tik dar labiau apsunkintų verslą Europoje. Yeah. Yeah, Gal esmė mm, netokia, kokie bus apstanatai, o kokie uh, ar standartai, bet kokie bus Junktinės karalystės standartai po to, kai jūs išstosite iš es. Čia, na, jūsų teisės aktų klausimas, bet aš manau, kad da, taip, patik, padrasnaičiai nuteikia tai, ką jūs pasakėte. Karina Apkali. Ačiū, pirmininkė. pirmiausia bendro pobūdžio pastabas norėčiau sakyti prieš perėmą prie atskirų pakeitimų. Manau, kad svarbiausia yra siekti išlaikyti sudarinamumą su tarptautiniais standartais ir turėtų būti teisės akto pagrindas. Taip pat reikia siekti stiprinti finansinio sektoriaus stabilumą bei mažinti kylančias grėsmės siekiant uh, sukurti bankų sąjungą. Akivaizdu, kad iki šio tikslo dar mūsų laukia ilgas kelias, tačiau šis teisės aktas turėtų būti didelis rimtas žingsnis šią kryptimį, todėl aš, kaip minėjau, pasisakau už tai, kad būtų tartautiniu mastu suderimas taisyklės, todėl negalėsiu pritarti e, kai kurių kolegų teikiamiems pasiūlymams, e, kuriais mes sukurtume europinį perteklinį reglamentavimą. Tai tačiau nereiškia, kad mes neturėtume subriežti plataus užmojo tikslų, e, mažinami finansų sektoriaus grėsmės, tačiau turėtume siekti taip pat ir pažangos pagal bazelio reglamentą. Šiandien norėčiau e, pristatyti e, kelis prioritetinius aspektus, derantis dėl parlamento pozicijos, pirmiausiai dėl uh, E, CRD. E, džiaugiuosi matydama, kad dauguma parlamento narių pritarė e, struktūriniams pakeitimams tam, kad būtų galima reklamus tinkamai pritaikyti. Reikėtų nustatyti 40 milijardų eurų vertę. Taip pat perimas laikotarpis 3 metų turėtų būti pakankamas, atsižvelgiant į tai, kad būtų sukurta per tą laiką dvilypė įpėvų struktūra, turėtume pasiekti atitinkamą kompromisą dėl techninių pakeitimų ir galėtume tokiu būdu e, sukurti tarptautinę aplinką šioms e, operacijoms. Mes pateikėme nemažai pakeitimų, e, daugiausiai susijusių su išvestiniu vertybinių popierių e, įsigijimo pagal tarptautinius standartus ir su grėsmėmis, kurios e, kelia, kyla sudarančios sandorius, jeigu būtų patvirtintos atinkamos nuostatos, Europos finansų rinka galėtų funkcionuoti tinkamai. Ir, e, Taip pat e, galėtume ir toliau siekti mažinti grėsmės. Jau gruodžio mėnesį sakiau, kad e, pritariu anksčiau, kad reikėtų taikyti atitinkamus e, mažiau grįstus reikalavimus mažesniems ir nesisteminiams bankams. E, todėl pritariu pakeitimams, pagal kurios būtų siūloma e, taikyti mažesnius reklamus banko, e, turtų, banko turtui arba nuosavam kapitalui atskirose valstybėse. Narėse e, taip pat reikėtų dar prieš taikant mažesnį rizikos vertinimą įvairiems ekologiniams įsipareigojimams komisija turėtų atlikti pakankamai išsamų tų įsipareigojimų įvertinimą, taikydamas standartinį požiūrį. Taip pat, kalbant apie valstybinių e, bankų mm, e, sverto koficijantą, e, tai. Mm, mes pateikėme atitinkamus pasiūlymus pakeitimų, pagal kurios išimtis būtų taikomos tik tai valstybinėms bankams, kurie teikia paskolas e, centriniams regioniniams ir e, vyriausybėms savivaldybėms ir e, su visuotinės svarbos paslaugomis susijusiems projektams. Pritariu pakeitimo teikiams pasiūlymams dėl sverto koficijantų, todėl ir tikiuosi, kad jis bus įtrauktas į kompromisinį pasiūlymą. Paskutinis pastebėjimas ir tai yra pats opiausias klausimas tiek parlamente, tiek derantis su taryba yra. Uh, bankų pertvarkymo reglamento uh, grinojo pastovaus finansavimo rodiklio reikalavimai. Manau, kad mūsų laukia tikrai labai daug įdomių diskusijų, nekantri laukiu glaudaus ir malonaus bendradarbiavimo su pranešėju ir iš tiesų mūsų laukia rimtas iššūkis, jeigu e, stengsimės laikytis nustatyto tvarkaraščio iki gegužės mėnesio. Ponas e, Šydreva. Ačiū, pana pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už pristatytas idėjas. Mes palankiai vertiname pasiūlymus. Manome, kad naštos palengvinimas e, smulkesniems bankams e, neturėtų kenkti e, sisteminės svarbos bankams. Todėl e, teikiame atitinkamus pakeitimus CRR. Pritarėme parašė nuomonį, kad 5 procentų sverto koeficientas yra per žemas ir du kartus būtų naudingesnis nei 3 e, e, procentų ir sumažintų e, bankų nemokumo tikimybę. Todėl mes manome, kad didesniems bankams turėtų būti taikomas 6 procentų, vidutiniams 4 procentų, visiems kitiems 3 procentų svertų koeficientas. Taip pat kalbant apie svieto koeficiento kalibravimą, mums neprimtini atitinkami pateikti pasiūlymai, taip pat mums neprimtini nukrypimai nuo tarptautinių standartų e, ir e, Bazilio komiteto nustatytų reglamentas pats galioja ir Tilakui, kuris mūsų nuomonė turėtų būti visapuškai gyvendinamas, nenukrypstant nuo FSB reikalavimų, nes e, tai yra labai svarbu siekiant e, užbėgti už akių kitai banko krizai, todėl pritarėme pasiūlymams padidinti tilako reikalavimus finansinėms institucijoms laipsniškai. Turint omenyje, kad e, E, sisteminių bankų žlugimo galimybės gali turėti daug didesnį poveikį nei paprastų bankų. Taip pat e, e, mes pritarėme pasiūlymams, kurie yra taikomi vidutinės, vidutinio dydžio ir mažesniems bankams. Ir taip pat mes manome, kad E, įsipareigojimai, kuriems taikomos tylat nuostatos, turėtų apriepti taip pat ir subordinuotus įsipareigojimus. Dėl FRTB pritarėme pranešėjo nuogastavimams dėl 501 B e, straipsnio pirmai, pirmosios dalies savo pakeitime. 104 e, pirmoje dalyje mes uh, pritarėme 40 ir 80 procentų atitinkamus reikalavimus e, skirų dydžių bankams, taip pat pritarėme 3 metų perinamam laikotarpiu. Jeigu bus vadovaujamasi e, apdairiomis taisyklėmis įgyventi tam tikrus projektus, e, tai kai kurių principų, kurie dabar siūlomi, nebus galima taikyti, siekiant finansuoti atitinkamus projektus E, projektus, tačiau mes siūlome atkreipti dėmesį į finansuojamų projektų tvarumą ir socialinius aspektus. E, savo tinkamą pakeitime mes pateikėme apibrieščių pasiūlymus. Mm. Grįžtant dabar prie CRD, esame dar neįtikinti, kad reikia sumažinti priežiūros galės nes reikia palikti priežos institucijoms e, pakankamai veiksmų laisvės nustatyti ir taikyti papildomus reikalavimus atskirais atvejais. Priežiūros institucijos turėtų ir toliau turėti galimybę nedelsiant pritaikyti sankcijas, jeigu būtų nustatyti atitinkami pažeidimai. Bet to mes pasisakome prieš tai, kad būtų 103 straipsnis išbrauktas prieš e, netlikus dar e, visiškas e, peržiūros. Taip pat 141 punkte siūlome išbraukti antrosios dalies nuostatas. Taip pat Mes apgalėstavome, kad komisija ketina atšaukti savo pasiūlymus dėl BSR e, ir savo 421 pakeitime mes siekime užsitikrinti parlamento narių e, daugumos palaikymą, siekiant atskirti mažmeninės e, finansinės paslaugas nuo investicinės bankų veiklos. Ir mes tikimės, kad pažangęs parlamento politinės jėgos pritars mūsų pasiūlymui, laukime diskusijų dėl būsimo bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju Žalių frakcijos vardu. Svenas. Noriu pristatyti, kokia yra mūsų bendra linija. Yra tiek daug, aišku, detalių aspektų, kuriuos turėsime spręsti darybose, bet bendrai kalbant, mes galvojame, kad šis parlamentas turi labai gerai pagalvoti dėl bankinės sąjungos situacijos ir diskusijų taryboje. Taigi, viena vertus turime tuos užmojų siekių sukurti bankinę sąjungą, užbaigti jos kūrimą. Mes žinome, mm, kad e, kol kas taip nėra, nes yra didžiulis susirūpinimas, bet jeigu bus regioninė krizė, trūksta Europos indėlių garantijų sistemos ir yra mm, dėl to pavojus e, sąjungos stabilumui. Ir tai, aišku, gali privesti prie to, kad kapitalas pabėgs iš regiono dėl krizės. Uh, Be to įvertinus pertvarkymo institucijų visą sistemą, jų galėjimus viską reikia pertvarkyti, kad tikrai būtų galima stabilizuoti sąjungą. Kita vertus, kad visa tai būtų politiškai priimtina, uh, Mums reikia daug rimtesnės rizikos, e, rimtesnio rizikos mažinimo, negu iki dabar yra kas padaryta. Todėl mūsų viena linija tokia. Mes norime užbaigti kurti bankinę sąjungą. Todėl mes, kaip parlamentas, turime imtis lyderio vaidmens ir mažinti riziką. Ir tuo pat metu nesudaryti tų negražių sąjungų, kurios gali mm, užblokuoti pažangą taryboje, tai tų negražių sąjungų su tais, kurie nori blokuoti pažangą rizikos pasidalimo srityje ir tų iš kitos pusės, kurie nori blokuoti pažangą rizikos mažinimo srityje. Manau, kad čia mes turime siekti konsensuso. Aš suprantu, pranešės irgi laikėsi panašaus požiūrio savo mąstymę ir tai mes sveikiname. Mes turime žiūrėti, aišku, į detalės. Bendrai, ko mes tikime, kad vis dar yra aplinkui bankų, dėje e, ir pagal pasaulinės taisyklės, kurie veikia su tikrai absurdiškai mažais e, skolos ir sverto koficijantais. E, ir ypač dėl didesnių tų bankų, tai tikrai tiesiog juokinga situacija. Ir tos taisyklės, kurias mes įvedėme po krizės, paskatino sugriežtinti informacijos pateikimo um, reikalavimus, tačiau tai nėra pritaikyta mažesniems rinkos dalyviams. Ir tikrai mes nepasakome už tai. Ir vėlgi aš dėkoju pranešėjui už tai, kad jis tai paminėjo. Mes tikrai nepasisakome už tai, kad dabar. Uh, mažesnis saugumo lygis būtų suteiktas mažesniam bankam. Ten tikrai mes to neturime. Mes norime aukštesnių kapitalo reikalavimų, kurie būtų labai aiškiai paskaičiuojami pagal, pavyzdžiui, sverto koficijantą ir, ir tuo pat metu būtų galima daug radikaliau mažinti informacijos tekybų reikalavimus ir visus tos sudėtingus skaičiavimo metodus, kurie tikrai nepritaikyti mažesniems bankams. Ir dabar pakomentuosiu, ką pirmininkas pasakė apie galimą alijansą tarp Bavarijos su, tai aišku, regioninė partija ir Europos žaliųjų, kurie sutinka su to principu. Na, <laughs> tas alijansas E, yra todėl, kad mes pasisakome už mažmeninę bankininkystę, už smulkesnius bankus, kurie arčiau klientų. Už investicijas į realią ekonomiką mes pasisakome ir už tai mūsų pozicija artima jam. Mes kalbame apie tuos aukštesnius kapitalo reikalavimus, jų įvykdymą, bet tikrai reikia galvoti apie finansinio stabilumo, e, finansinio sektorio stabilumą ir to nesukursime vien tik tai užtvindydami tuos bankus e, tūkstančiais reikalavimų dėl informacijos tikimo. Ir aš tikrai noriu pabrėžti, kad tai, ne, kad tai yra aktualu Vokietijoje, tai bet tai nėra vokiškas klausimas. Aišku, Vokietijoje yra labai daug mažų e, bankų ir mes labai džiaugiamės, bet mes gauname skundus iš visur, iš kitų valstybių, iš kredito unijų ir, ir, ir smulkių bankų visur. Taigi, tikrai reikia mm, galvoti apie mūsų taisyklės po krizės įvestas, kad mes sumažiname konkurenciją, nes išstūmėme mažesnius rinkos veikėjus iš rinkos, o tikrai mes nenorėjome to padaryti. Tai čia reikėtų gal radikalesnio požiūrio ir reikėtų galbūt mažinti iš tikrųjų reguliavimo naštą tiems mažesniems bankams, bet tuo pat metu, aišku, turime apginti mūsų viso paketo e, didįjį tikslą. Ir Ashley Fox, ką aš norėčiau pasakyti, kaip aš jau siūliau, akivaizdu, jūs tik, jūs pašnekėjote su Kamaliu, tai iš tikrųjų aš, aš džiaugiuosi, kad jūs remiate e, pasaulio standartus, bet 804 pakeitimą aš turėčiau tada atsiimti nes ten kalbam apie tai, kad reikėtų mažesnių standartų, kai nekalba apie stabilaus finansavimo faktorių. Na, bet čia toks mano būtų kuklus rekam, patarimas. Gal mes visi turėtumėm dirbti kartu ir pabandyti apginti tarptautinius standartus, o ne kaip kad yra siūloma kai kuriuose pakeitimuose juos silpninti. Um, uh, Marko Valli. Marko Valli. Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo pakeitimais mes stengiamės e, suteikti daugiau galimybių tinkamai veikti realiai ekonomikai. Ir tiesiog e, tokiu būdu susilpninti pelnelik griežtus reikalavimus ir griežtas priemonės uh, bankams. Bankai juk rėmė ir šeimas, ir mažas įmonės. Taigi reikia ieškoti tokių sprendimų tam, kad padrasintume, paragintume bankus ir toliau vykdyti tokią veiklą vietoj to, kad juos baustume. Taigi reikėtų paskatų ir nereikėtų per nelik griežtų reikalavimų. Taigi mūsų pakeitimų tikslas yra paskatinti bankus finansuoti MVI veiklą, taip pat paremti ir socialinės įmonės bei paskatinti investicijas į energijas atsinaujančių šaltinių. Na šiaip, e, kartu reikia numatyti ir tam tikras nuobodas e, į, in, už investicijas į technologijas, kurios prikalauja daug CO2. Na ir iš tikrųjų jeigu bus investuojama į, tik tais į tvarnę, tvarę, darnę infrastruktūrą, ekologišką infrastruktūrą, tik tokios investicijos turėtų būti skatinimos. Nenorime investicijų į iškastinių uh, kurų grindžiamas technologijas. Taip, reikia numatyti tam tikrą rizikos vertinimą, 50 procentų lygio, kalibruoto reikia rizikos vertinimo. Uh, tam tikriems kooperatyvams, nors šiaip reikėtų e, paskatinti bankus finansuoti MVI, suteikti kreditus šeimoms. Be to yra ir paskalų, kurios garantuojamos e, pensijomis ar atlyginimais. Italijoje tokia uh, praktika egzistuoja, taip, egzistuoja ir tokiais atvejais rizika. Tačiau nenorime pernelyg varžyti rinkos. Taip pat norime, kad būtų privalomas sverto koficijantas, tačiau vėlgi m, mm, reikėtų pasižiūrėti, kokios yra derivato pozicijos. Ir mes siūlome 32 procentus nesisteminės svarbos, e, svarbos bankams, 6 procentai bankams, e, kurie vykdo, mm, kurie prekiauna mm, derivatais, iš visinės vertinės procentais, 32 procentai kitos veiklos bankams. O dėl. Um, Dėl, um, nuos, dėl grinojo kapitalo, grino pastabaus finansavimo rodiklio, tai mes, pavyzdžiui, 7, 9, 12 arba 8, 15 arba 25 priklausomai nuo bendros rizikos pozicijos. Ir mums yra labai svarbus bankų likvidumo rizikos veiksnys, reikia rasti sprendimų. Be to siūlome, e, kad būtų atsisakyta e, viso penktos straipsnio septintos dalies, taip pat norime um, kažkokiu nuostatu dėl um, valstybinės įskolinimo, juk norime užtikrinti stabilumą. Na, yra nemažai bankų, e, kurie um, yra remiami valstybės, norėtume, kad būtų nutraukta tokia praktika ir, kaip sakė kolegos ir iš GUE frakcijos, E, mes norime, kad būtų maksimalus 20 prie 1 e, santykio e, atlyginimus rytyje, tai yra aukščiausią atlyginimą gaunančių vadinimų atlyginimų santykis turėtų būti nustatomas su maž... vidutiniais atlyginimais. Taip pat reikia numatyti papildomus reikalavimus e, bankams, kurie taiko sunkiai vertinamas priemonės, kurie kelia sisteminę riziką. Taigi štai tokie mums svarbiausi elementai, aišku, turime nemažai ir kitų pastabų, tačiau pranešėjas mm, yra pasirengęs dalyvauti diskusijose su mumis ir kiti kolegos vis tik naglizavo, taigi nebejoju, kad parlamentas puikiai padirbės ir turėsime tokį pasiūlymą, kuris bus naudingas visai ekonomikai, nes dabar e, turime eurozonoje skatinti e, paklausą ir tikrai čia svarbus e, bankų vaidmuo šiame kontekste. Marko Zanį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad pasiūlymas yra tikrai neblogas. Taip, yra vienas ar kitas elementas, dėl kurių dar reikėtų padirbėti, dar reikėtų pasigilinti tam tikrus klausimus. Bet iš esmės e, mums patinka pasirinktas metodas, taigi e, džiugiuosi bendradarbiavimo su kitomis frakcijomis, o dėl bendrųjų mūsų darbo tikslų, tai pirmiausia, reikia pasirūpinti, kad mūsų bankų finansinių įstaigų sistema būtų stabilesnė, atsparesnė krizėms. Ir jis sugebėtų ne vien tik tais e, atsispirti šokui, bet netgi veikti prevenciškai. Taigi reikia daugiau dėmesio skirti prevenciniams elementams, reikia išvengti sisteminių krizių bankų sektorijoje. Aišku, gal čia nereikėtų perlinkti lasdos, kuriant e, kažkokias priemonės, e, kurios mažintų krizių padarinius. Taigi, aš manau, kad yra tokie pagrindiniai mūsų darbo orientyrai. Na, o antras tikslas, ir man atrodo, kad ir kiti kolegos čia pritarė. Taigi, antras tikslas yra užtikrinti, e, kad tos taisyklės, kurios buvo nustatytos krizės akivaizdoje, kai teko veikti labai greitai, kai teko sukurti pakankamai paprastas taisyklės. Tai dabar reikėtų tas taisyklės modifikuoti, nes gal buvo padaryta ir klaidų, nes teko skubiai reaguoti bankų krizės akivaizdoje. Na, o dabar turime supaprastinti tas taisyklės e, tam, kad e, jas būtų patogu taikyti, jos būtų suprantamos e, piliečiams, o kartu ir institucijoms, kurios savo ruoštų turės priimti atitinkamus sprendimus dėl kredito institutų. Tai reiškia, kad nereikia numatyti per daug uh, nuožiūros laisvės, interpretavimo laisvės, aiškinant sudėtingus teisės aktus. Na, o dabar perėsiu prie mūsų frakcijai svarbių aspektų. Pirmiausia, dėl sverto koficijanto. Na, šiaip, tai dera su mano anksčiau minėtų tikslu. Tai yra nustatyti aiškiai suprantamą tvarką, tokią kvotą, kurią lengva būtų patikrinti. sakykime, e, kad turėtume gerą termometrą, kuris leistų įvertinti banko sveikatą. Na ir po didžiosios krizės, e, taip, e, ir bankai taikė vieną ar kitą priemonę. Taip, stengdamėsi didinti koficientus, tačiau šiuo metu tokių pastangų dar nepakanka, bent jau kai kuriuose valstybėse narėse. Ir E, bankų sektorius, ypač didieji bankai, turi pernelik mažą įsiskolinimo lygį, rizika yra pernelik didelė. Taigi čia reikėtų kažkokių progresyvių metodų kaip jau minėjau, reikėtų supaprastinti taikomą tvarką, sumažės ir reikalavimų taikymų kaštai, kuriems, kurios tenka padengti bankams, kurie šiuo metu yra pakankamai dideli ir to pasakoje sumažės kaštai ir galutiniams naudotojams. O grįžtant prie realiosios ekonomikos, mums labai patinka e, pranešėjo metodas, jis pateikė neblogų pasiūlymų. Na ir iš tikrųjų reikia e, sumažinti e, kapitalo e, padengimą, kalba eina apie MVI, šeimų finansavimą, reikia kažkokių lankščių priemonių. Na, pagalvokime ir apie nekilnomo turko rinką, tikriausiai ir šios rytie reikės didinti garantijas na ir bus e, mažesnė kapitalo absorpcija. Taigi gal reikia daugiau garantijų ir e, mažesnėsnių rizikos pozicijų. Na, o to pasiekoje sumažės ir kapitalo absorpcija. Na, tik keletas minčių iš mano pusės, džiaugiuosi būsimo bendradarbiavimu su pranešėjų, juk tikslas yra sustiprinti bankų e, sektoriaus atsparumą, padidinti stabilumą. Ir beje, Svengigoldas, kolega iš žaliųjų frakcijų, minėjo, kad e, reikėtų pasirūpinti, jog neužkreutume per nelik didelės e, naštos ant mažų bankų pečių, kurie nekelia sisteminės rizikos. Tačiau kita vertus, pagalvokime apie sąsės egzistuojančią šioje sistemoje. Na, gal patys mažiai bankai kaip tokie rizikos ir nekelia, tačiau egzistuoja tamprios sąsajos tarp bankų ir įmonių ir to pasakoje išauga sisteminės rizikos potencialas. Ačiū. Ansander praleidau pagal procedūrą, prašau žodžio. Ačiū, ponio pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už e, jo pateiktą pranešimo projektą. Šis bankinių priemonių paketas yra labai svarbi šios kadencijos iniciatyva. E, Manau, kad e, mes turėtume patvirtinti teisinės priemonės tam, kad sumažintume rizikas, užtikrintume stabilumą, taip pat e, paskatintume užimtumą ekonomikos augimą. Manau, kad e, iš tiesų Europa turi tam tikrų ypatumų, į kurias būtina atsižvelgti ir kaip anksčiau minėjau, egzistuoja taip pat tarptautiniai standartai, kurių privalome laikytis, tačiau neturėt, neturėtami jų e, papildomai traukti į ES teisę. Aš noriu pakalbėti apie rinkos rizikas ir nemanau, kad e, šiame, e, kadangi Bazilio komitetas gruodžio mėnesį jau praneš, paskelbė dėl savo nuomonę dėl tam tikrų standartų, tai e, manau, kad reikėtų numatyti atitinkamą peržiūros išlygą. Tam, kad būtų galima įtraukti būsimus pakeitimus, kuomet Bazilio komitetas jau paskelbs savo galutinius sprendimus ir rezultatus dėl bankų sąjungos, manau, kad šis, e, šiame pakete vertėtų pripažinti e, pažangą pasiektą kuriant bankų sąjungą, pripažinti ją kaip vieningą, vieningą teisinę e, sistemą ir nustatyti e, atitinkamus e, bendrus reikalavimus bankų nuosavam kapitalui likvidumui, tam, kad būtų uh, užtikrinamos jų įsipareigojimų garantijos 50 procentų. Kalbant e, apie ilgalaikį likvidumo koeficientą, manau, kad reikia nustatyti pakankamai aiškius e, reikalavimus, e, kurie būtų taikomi uh, švestiniams vertybiniams popieriams, kuriais prekiauja ir kuriuos įsigijo bankai. Kalbant apie išimtis, kurios yra numatytos antrajame e, straipsnėje, manau, kad jos turėtų likti nominame nominaliomis, nes jomis būtų galima užtikrinti institucijų finansinių įvairovę ir užtikrinti tam tikrą teisinį užtikrintumą. Dėl proporcingumo nemažai apie jį kalbėjome šį rytą. Noriu šią temą pasakyti, kad Europos bankininkistės sistema skiriasi ir e, todėl e, ta iniciatyva parengti bendrą taisyklių savadą, e, kuriame būtų atsižvelgiama taip pat ir į ta bankinė vairovė yra vertintina teigiamai e, tam tikrų standartų e, taikymas, tačiau taip pat turėtų būti adekvatus, pavyzdžiui, NSFR e. ir jeigu bankai turi atitinkamų lėšų ir priemonių, tam tikrus vidinius modelius kurti, aš e, manau, kad e, reikėtų jais pasinaudoti ir tokiais atvejais nemanau, kad e, tokiams bankams turėtų būti taikomas proporcingumo principas. Ačiū. Dabar kiti pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio tiksliau buvo paskutinis pasakymas pagal pasvarą pašužo žodis pranešėjų. Ačiū, noriu sureaguoti paskutinį komentarą. Iš tiesų, aš e, nepritariu tam baiminimui, kad būtų sudarytos sąlygos, ypač NSFR atveju, e, pasinaudoti proporcingumo principo taikymu tam tikriems bankams, nes čia būtent taikomas griežtesnis kalibravimo reikalavimas e, didesniems bankams. Tai turėtų reikšti, kad būtų reikalavima teikti mažesnį kiekį duomenų, tačiau jie būtų griežčiau kalibruojami ir tą pusiausvyrą būtų galima uh, užtikrinti uh, paprasčiau, tačiau pati sistema tikrai nebūtų nei palankesnė, nei uh, mažiau saugi. Uh, uh, kitų kolegų, pavyzdžiui, Gigoldo mintis yra susijusios dar ir su to, kad dabar galioja tam tikros papildomos taisyklės ir reikalavimai, kurių privalo laikytis taip pat ir mažos finansinės institucijos. O mano pasiūlymas buvo toks, kad e, nei viena bankinė institucija neturėtų pasinaudoti E, tam tikrais teikiamais privalumais susijusiais su vidiniais modeliais, e, mažiems bankams taikomomis išimtimis noriu padėkoti už tos išsamius pasiūlymus e, diskusijos dalyvių pasisakymus. Manau, kad jūsų mintis patvirtino, kad e, bendras mūsų požiūris ir pozicijos sutampa, e, e, aišku, ir bendri tikslai, būdai, kaip reikėtų jos pasiekti, žinoma, skiriasi. Taigi aš tikiuosi, kad parengsime tinkamus kompromisinius pakeitimus ir sugebėsime užtikrinti kiekvienam iš jų pakankamai didelį palaikymą parlamento narių ir turbūt, aišku, tos daug, daugumos, e, ta dauguma atrodys skirtingai, e, kiekvienu atveju balsuojant dėl konkrečių e, kompromisinių pakeitimų, dėl to aš tikrai nebejoju, nekantriai laukiu tolimesnio vaisingo bendradarbiavimo ir dėkoju už įdomią diskusiją. Region fruitful, I would say, this. Ačiū, ši diskusija buvo iš tiesų labai vaisinga ir naudinga. Atkreipėte dėmesį į vairius opius klausimus, sudėliojate akcentus, tačiau mes tikrai pamatėme, kad e, pagrindo kompromisams pasiekti yra. Aš nesakau, kad šis darbas turėtų būti lengvas, tačiau manau, ir tikiuosi, kad procesas baigsis sėkmingai ir e, laikysimės nustatyto tvarkarašio, tai reiškia, kad balsavimas ekonomikos komitete yra numatytas <clears throat> dėl e, direktyvos peržiūros e, gegužės 17 dieną, žinoma, kad šio tvarkarašio galėtume laikytis ir e, šios datos e, prireiks intensyviai padirbėti, surenkti nemažai susitikimų su šešėnės pranešėjais. Noriu padėkoti pranešėjai šešėnės pranešėjams už likščiolinį indėlį. Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo dabar. Tai yra deleguotų ir įgyvendinamų deleguotų aktų gyvenimo priemonių priežiūrą 35 kartą. Taikome šią procedūrą jau dabar. Manau, kad e, ši naujovė tikrai buvo sėkmingai pritaikytas, siekiant mūsų priežiūros e, ir kontrolės funkciją tinkamai atlikti e, susijusią su deleguotais aktais ir įgyvendinamomis, įgyvendinamomis priemonėmis. Šiandien atkreipsime dėmesį į e, tam tikrus elementus susijusius su 2012 metų keitimosi vertybiniais popieriais reglamentu. Būtų įdomu dabar išgirsti esmos ir komisijos atstovų nuomonę dėl Mm, bendrų išvadų. ESMA pateikė tik gruodžio mėnesį savo išvadas komisijai, tačiau mes, mums būtų įdomu išgirsti komisijos mintis dėl e, artimiausių veiksmų susijusių su veikla rinkoje, uždraudimu e, keitimas vertybinius popieriais sandoriams ekonomikos komiteto nariams sekretariatas atitinkamą informaciją, briefingą išdalino, žinote, kad 11-aisiais ši tema buvo baigtas svarstyti parlamente, Pascal Fonten žaliųjų pranešėjo, atitinkamą pranešimą parengė, Filipas dabar perėmė jos vaidmenį, Verienaros norėčiau pasveikinti mūsų salėje ESMA atstovę ir Til Maleruden e, FISMA generalinio direktorato atstovą ir dabar steiksiu žodį į trumpai įžangai kuri neturėtų užtrukti ilgiau nei po penkerias minutės siūlau pirmiausia išgirsti esmos atstovus ir e, kad jos pristatytų savo techninės išvadas ir e, taip pat komisijos atstovus e, parašau ir jums žodis. Ačiū pirmininkė, labas rytas, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Dėkuoju už galimybę pristatyti Jums techninės konsultacijas, kurias teikia esmo dėl keitimasi vertybiniais popieriais <clears throat> reglamento ir iš tiesų džiaugiuosi, kad mes galėjome e, pasinaudoti sukauptą patirtimi, kurią sukaupėme gyvendindami e, šį reglamentą. Mes į mus kreipėsi komisija pastar, pastarųjų metų sausį, siekdama mūsų konsultacijų. Taigi, mm, e, gruodžio mėnesį mes pristatėme savo išvadas, e, kuriuose pristatėme išimtis e, ir apibrieštis e, veiklos rinkoje, taip pat pasiūlėme apribojimus skolintų vertybinių popierių e, pardavimui e, ir patikėme savo pasiūlymus, rengdami techninius pasiūlymus, siekėme užtikrinti reikalavimų veiksmingesnę kontrolę, siekdami užkirsti kelią galimybėj apeiti šios reikalavimus. Taip pat uh, E, patikrinome, kaip nacionalinės institucijos šios reikalavimus įgyvendinome ir surengėme nacionalinės konsultacijas, e, gavome labai mažai atsakymų į savo klausimynus ir prieėmė išvados, kad dėl to, kad 3 sausio MIFID 2 e, buvo pradėta gyveninti, vis dar galvojama, kad kai kuriuose srityse reikės tam tikrų pakeitimų, todėl mums reikės renkti savo pasiūlymus ir rekomendacijas dar ir teikti jas vėliau, nes MIFID ir MIFIR e, įgyvendinant, manau, kad mes gausime daugiau informacijos e, iš atitinkamų bendrovių, turėsime taip pat ir e, geresnį supratimą apie sisteminių internalizatorių skaičių e, bei mastą ir žinoma visus šios duomenys dar reikia sukaupti, surinkti, jau gavome pirminį informaciją, galėsiu atsakyti atinkamus klausimus vėliau, kalbant apie apie išimtis e, veiklos rinkoje. Nes savo rekomendacijose rekomendavome, patekėme šešis pasiūlymus, pirmiausiai išlaikyti skirtumą tarp e, veiklos rinkoje apibriešties pagal e, skolintų vertybinių popierių pardavimo reglamentą ir MIFID 2. Taip pat rekomendavome uh, veiklai rinkoje tam tikrose vietose vertybinių popierių prekybos, kad įmonė būtų registruota ir įsikūrusi. Taip pat dėl OTC nebūtų taikomas, kas nebiržiniams sandariams, kad būtų taikomi atitinkami e, ribojimai. E, taip pat patikėme tinkamus pasiūlymus, pagal kurios priežos institucijos galėtų geriau kontroliuoti, kaip yra laikomasi atitinkamų šimčių bei pasiūlymus dėl e, procedūros, tam, kad kompetitingos įgaliotos institucijos galėtų veiksmingiau atlikti savo darbą, pavyzdžiui, notifikavimo procedūras užtikrinant. Kalbant apie uh, trumpalaikius uh, vertybinių, tai yra skolintų vertybinių popierių sandorių sudarimo apribojimus. Siūlome taikyti juos visoje Europos Sąjungoje tačiau ribotų mastų. Ir tai turi atitinkamą poveikį, atsižvelgiant iš šios aplinkybės, siūlome pakeisti apriepti, pereinant nuo uh, tokių sandorių uždraudimo e, prie atitinkamo atitinkamų e, sandorių pozicijų apribojimų. Kalbant apie likvidumą, siūlome tik tai pačiai svarbiausiai priežiūros institucijai suteikti įgaliojimus e, dėl trumpalaikių sandorių uždraudimo, e, nepaliekant galimybės jokioms kitoms <clears throat> priežiūros institucijoms E, prieštarauti tokiam sprendimui. Siūlome taip pat apriboti atitinkamų e, e, Europos biržose prekiaujamų valstybės skolų sandorių sudarimą. Be to pateikėme techninius pasiūlymus, išlaikant tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, dabartinės ribas, kalbant apie notifikavimą, tai yra 0,5 0,2 e, e, mm, procentų notifikavimo dalies, kalbant apie e, viešus sandorius E. Taip pat e, siūlome <clears throat> atitinkamą informaciją dėl e, e, skubių sandorių būtų pateikta vėliausiai 3 val. po pietų ir 6 val. po pietų praėjus dienai po sandario sudarimo tam, kad būtų galima užtikrinti atitinkamą skaidrumą ir palengvinti prieigą prie šios informacijos. Taip pat e, e, manome, kad atitinkama informacija e, apie akcinį kapitalą turėtų būti skelbiama viešai prieinamuose interneto svetainėse ir tinklapiuose tam, kad būtų galima lengviau savo funkcijas atlikti priežiūros institucijoms. Taip pat siūlome pasinaudoti e, e, nominaliojų e, metodu, apskaičiuojant su trump, trumpalaikiais pirkimais tiksliau su skolintų vertybinių popierių pardavimu ir valstybės kolos obligacijų prekyba. Ačiū dabar komisijai žodis. Uh, want, uh, course, to, uh, thank... E- Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti esmė šią labai detalę analizę. Jie įvertina visus aspektus, kurie buvo įvardyti mūsų įgaliojime. Na ir svarbiausia, įvertinate e, dalyvavimo rinkos e, formavimo taikomoje iš, iš, išimtyje. Iš numatytas kriterijus narystai, taip pat e, aptaskaita yra empirinių įrodymų apie šį, šio reglamento panaudojimą. Na ir 46 kartus buvo pasinaudota šio reglamentu per visą istoriją ir tai darė tik tais dvi institucijos - Portugalija ir Italija. Ir tik tais e, akcijų srityje, o niekuomet valstybinės VPS srityje, kas aišku buvo šios priemonės tikslas. Taigi paliekant nuo šalia kai kuris mūsų siūlymas, tai yra esmės siūlymas techninius modifikavimus, komisija labai nuodugniai įvertins ar apskritai, ar šis reglamentas tinkamai veikia ir ar jo dėka galima spręsti tuos būkštomis, dėl kurio jis ir buvo sukurtas. Dėl techninio aspektų esame teisingai e, nustatė, jog jis teikiamai veikia, tačiau bendrai tariant reikėtų pasiaiškinti, kodėl e, tikslinė auditorija niekuomet nepasinaudojo šio reglamentu. Taigi, manau, kad esmė ataskaita dar neatsakyta į šį klausimą. Čia nenoriu kritikuoti ataskaitos, šio klausimo nekėlė, tačiau natūraliai kyla šis klausimas, jeigu pažiūrėsime į statistinius skaičius, rodančius, kaip ir kokie, kokiais e, būdais buvo panaudotas šis e, reglamentas. Taigi natūraliai kyla šis klausimas, o dėl tolimesnių darbų, laikų tvarkarašio, aišku, mes įsigilisime į techninės rekomendacijas. Na ir kaip žinia, mes e, labai vėluojame mm, komisijos darbe. Mums tai liko tik tais apie 20 mėnesių komisijos darbo kalendorijoje Taigi, pagal dabartinį komisijos įgaliojimą, abejotina, ar pavyks užbaigti šios darbus, turint galvoje, kad e, šis ši ataskaita pateikta labai vėlai, baigiantis komisijos kadencijai. Na, aišku, galbūt ne teisėkurus, bet žemesnių lygių galima būtų uh, priimti sprendimų ir, pavyzdžiui, galima būti ant gali būti, kad antrų lygių galima padaryti techninių pakeitimų. Dėkoju. Be abejo, reikia atsižvelgti į tai, mes patyrėme ir valstybės įsiskolinimo krizę, laimėjai buvo e, taikytos priemonės, kuris leido sustabdyti šią krizę. Na, nežinau. Ar čia pakankamai ilgai dirbate tam, kad galėtumėte pasakyti, kad po to, kai ECB e, taikė priemonės ir tuomet e, krizė buvo įveikta, dabar tų priemonių nereikia, e, bet kila klausimas, o kas tuomet, jeigu vėl atsiras valstybės įsiskolimo krizė? Filipai, prašau. Robertai, Robertai žiūrėjau, jūs, kai kalbėjo komisijos atstovas, uh, Ir man kilo klausimas, ar jūs kada nors skaitote Financial Times ar kitas e, specializuotą spaudą, nes taip, taip, užtvindžius rinką buvo išspręsta valstybės įsiskolinimo skola, Taip, niekuomet nepasinaudota šiuo reglamentu. Paraginčiau karts nuo karto susipažinti su spauda tam, kad suprastumėte, koks yra kontekstas ir tuomet suprasime, kad e, gyvename ne burbale, gyvename realime pasaulyje ir jeigu niekad nepasinaudoti šiuo reglamentu, tai tam būtų priežasčių. Ir testas bus, kai vėl kils krizė. Ir tuomet pasižiūrėsime, uh, kaip yra su šiuo reglamentu. Ir ECB taikant priemonės, kurias e, jis taikė, tai nebuvo jokio reikalo naudoti šią priemonę, nes tam nebuvo priežasčių. Labai gerbiu komisiją, bet e, aš manau, kad tokiamis pastabomis jūs tarsi mm, menkinat komisijos reputaciją. O dėl esmos e, pasisakymą turiu klausimą esmai. Pone Rosas, minėjote štai ką, kad e, dėl to, kad įsigaliojo MIFID 2, gali tekti jums toliau peržiūrėti savo rekomendacijas. Ar tai reiškia, kad šių rekomendacijų visai nereikia laikytis, kad e, tiesiog reiškia, kad palaukit mintelio, kol peržiūrėsime rekomendacijas. Ar iš tikrųjų reikia atsižvelgti šias rekomendacijas. Nesuprantu, ar jas vertinti jau dabar, ar laukti tolimesnių jūsų institucijos rekomendacijų prieš primant sprendimus. Na, taip, e, tarlai yra laiko rekomendacijoms ir aš turiu du klausimus dėl rekomendacijų. Taip, e, jūs siūlo daug dalykų, netgi keisti ir kai kurias formuluotės, pavyzdžiui, tobulinti kai kurias gairias, pavyzdžiui, numatant ETS arba numatyti papildomus ETS man įgaliojimus. Taigi pritariu ir komisijos nuomonėj, jos atstovas jau tai pakomentavo, tačiau norėčiau sužinoti daugiau apie komisijos ketinimus. Gal jūs iš tikrųjų pateiksite teisėkuros pasiūlymą tam, kad atsižvelgtumėte ir, ir esmos rekomendacijas, nes tam, kad jas įgyvendumėte, iš tikrųjų reikės teisėkuros pasiūlymų. Buvo labai įdomu susipažinti su techninėmi rekomendacijomis e, ir esmė reklamenduoja sumažinti trumpalaikio drangimo apimtis tam, kad būtų išvengta nuostatų išvengimo. O taip pat e, siūloma pakeisti draudimą prekiauti skolintais e, vertybiniais popieriais, e, numatant e, reikalavimus rinkos, prekybės vietai. Taigi, ESMA rekomenduoja taip pat priemonės, kurias leistų išvengti reikalavimų apiejimo iš jų nesilaikymo. Dėkoju, Markus Ferber. Dėkoju už tai, kad pristatėte šį pranešimą, pasidalinote paaiškinimis ir ponas Liuderis e, jau minėjo, kad rinkos jau taip numatė mūsų teisėkros pastangas. Ne ir nesinaudota šio reglamentu, bet aš manau, kad e, geras rezultatas tai yra mūsų geros teisėkuros e, pas Um, paseka, o ne tai, kad rinkos buvo užtvildytos pinigais. Taip, e, galima padaryti teigiamų išvadų dėl nuostatų susijusių skolintų vertybinių popierių pardavimu ir gerai, kad esma siūlo ne iš esmės peržiūrėti šitęsis aktas, siūlo tik tais techninio pobūdžio pakeitimų ir mane tai nutikė optimistiškai, nes dar gerai prisimenu diskusijas dėl šio teisės akto ir faktiškai mums prognozavai, kad e, apskritai žlugs visa vakarų civilizacija, taip nenutiko. Vis dėlto turiu keletą klausimų dėl. Um, likvidumo, domenų likvidumo. Pavyzdžiui, sakėte, kad e, dėl MIFID ataskaitų sandorių, dėl e, vidinių e, E, finansinių tarpininkų ir dėl rinkos e, formavimo veiklos, tai nebuvo pakankamai domenų e, šiai ver, ver, veiklai į, įvertinti ir ar būtų prieita kitų rezultatų, jeigu būtume turėję atitinkamus duomenis ir e, informaciją. Taip, MIFID 2 įsigaliojus pasikeitė sandorių struktūrą, taigi norėtų sužinoti, kaip tai atsilieps jūsų siūlomoms priemonėms dėl trumpalaikių draudimų ir indeks, prekiavimo indeksais. Taigi galbūt, taigi, ja, tokie draudimai neturėtų e, galioti pozicijom, kurios vertinamas kaip indeksas, kadangi indeksų investicijų ir rinkos dalis auga, auga pasyvių investicijų dalis, tačiau reikia vengti atitinkamų spragų, o dėl valstybinių paskolų ir valstybinių obligacijų ir trumpalaikių draudimų, taigi reikėtų peržiūrėti galiojančią tvarką. Uh, tam, kad būtų užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama tik tais esminius kainos sumažinimus. Taip pat noriu sužinoti, ar yra empirinių duomenų, kurie rodytų, kad dabartinės ribos yra per aukštos ar per žemos. Ir ką, kuo skiriasi uh, esminis kainos sumažėjimas su lemiamu dideliu kainos e, sumažėjimu. Na, nu, o šiuo metu dabar SNS e, rezultatai skiriasi ir, pavyzdžiui, didiesiams e, rinkos veikėjams tenkanti našta dėl reikalavimų susijusių su ataskaitų teikimu yra didelė, ją galima būtų gerokai sumažinti ir kaip tai bus finansuojama, galbūt patys rinkos dalyviai galėtų čia mokėti kažkokią taiks kokį mokestį. Tiek iš mano pusės. Ponas Kemal. Sorry, I was anticipating that you were going to speak on behalf of the S&D. Aš galvoju, kad jūs kalbėsite socialdemokratų frakcijos vardu. <laughs> Tai ačiū, kad man sutikė žodį. Jis labai malodus. Man atrodo, kad mes e, buvo vienas kitus žavimės jau ilgą laiką. Na, nežinau, ar visiems tai patinka, bet uh, Iš tikrųjų, jūs man priminėt, kaip seniai a, jau dirbame to klausimu a, ir šortinimo reglamentas iš esmės nuo ko prasidėjo, kad nenorėjome per AFMD e tą išspręsti. Lietuvos investavimo fondų. Bet uh, Aš galvoju, kad iš tikrųjų, kai eina kalba apie nepadengtas valstybinis CDS, tai žmonės, žmonėms kyla problema dėl tų, dėl tų klausimų. Ne, ne visiškai yra suprantamos tos problemos e, bu, bu, su CDS tuo metu. Ir dabar žvelgiant atgal, manau, kad ką mes praleidom dėl visų tų klausimų. Matai, kaip e, visą tai traktuojama balans pažiūrėkime į paimas ir iš pradžio surašoma, bet nepakankamai pagalvojam apie nuostolius ir pasirūpinama tuo. Taigi tai klausimas, kaip tai išspręsti. Dabar toliau. Dėl šios peržiūros. ACR frakcija tikrai labai remiame e, komisijos sieki pagerinti situaciją. Sveikiname ir esmos e, komentarą. Mums patinka, kad sutelkiamas dėmesys į rinkos likvidumą ir rinkos situaciją, esmos e, techninius patarimus, kiek nuliūdino konsultacijos ribotas, e, ribotos reakcijos ir dėl esmos, ką, ką sakėte, kas yra labai svarbu, ką Filipas taip pat pasakė, tai, tai tas laikas ir taip pat tos sąveikos su MIFID, MIFIR ir turint omenyje, kad uh, esmė neturėjo visos reikalingos informacijos dėl naujų sandorių, informacijos pateikimo, repo dėl naujos tvarkos poveikio rinkos situacijai arba tiem, kas e, tapo sisteminiais e, internalizavimo e, faktoriais. Tai aš noriu paklausyti, kiek dabar reikės laiko, kad galėtume įvertinti šį poveikį ir kas dar gali paaiškėti. Na, aš žinau, kai jeigu klausi, um, kas gali būti paaiškėti ateityje, tai čia kaip e, Sanam Saldairaka, visi nežinomieji, tai neaišku, kas bus kiti nežinomieji. Bet kai kalbama apie diferenciaciją tarp rinkos kūrimo veiklos pagal 2.1k ir um, rinkos kūrėjo 4.1.7 pagal MIFID, tu, tai iš tikrųjų uh, reikėtų um, pataiškinimą paremti, nes rinkos kuriejai turėtų paskatinti toliau teikti paslaugas ir užtikrinti likvidumą rinkoje, bet kaip siūloma, pagal šortinimo reglamentą kai kuri rinkos kūrimo veikla turėtų būti mm, klasifikuojama per ATC, kad būtų griniau, aiškiau apibriešta, mums kyla tam tikrų problemų. Uh, dėl priekybos nebiržinėmis išvesinėmis priemonėmis, ar jos tikrai daro žalą rinkai, e, ar tada reikia keisti draudimo šortinimui terminus, galvojant apie bankų stabilumą, nes nebūtinai šortimo draudimas gali užtikrinti didesnį stabilumą, tai gali būti iš tikrųjų siejama su dėsnių įsipareigojimų nevykdymui. Tai koks čia būtų jūsų mąstymas? ką jūs pasvėrėte, ką jūs paskaičiavote, aš norėčiau išgirsti, nes iš tikrųjų mes eina kalba apie ne, nežinomus komponentus ir ne visuomet lengva yra viską pasverti. Uh, Taip pat norėčiau paaiškinimo dėl esmos pasiūlymo, kad nacionalinės kompetitingos institucijos dėl likvidžios rinkos dalies gali pritaikyti draudimą kitose valstybių e, zonose ir kitos valstybės negali įdaryti įtakos. Tai ką Jūs apie tai galvojate? Ar tai nedestabilizuos finansinių rinkų Europoje? Na ir galiausiai dėl rinkos likvidumo dar. Uh, kaip tos rekomendacijos galės pagerinti likvidumą iš tikrųjų. Ir dabar ta sąveika su MIFID, MIFIR nuo sausio, aš suprantu, kad kyla problema dėl e, e, vykdymo nuostatų, ypač kai kalba apie akcijas ir ypač apie referencinės duomenų bazės, kadangi jos yra nuo, kasdien at, atnaujinamos. At Tačiau, kas met, tačiau e, dėl šortinimo tik kas dviejus metus duomenų bazės atnaujinimas. Tai čia nėra netitikimo, ne, neižvelgėte. Gal reikėtų galvoti apie tai ir dėl gairių, ir dėl dernimo su šortinimo reglamentu, dėl duomenų bazių e, nuostatų, kad iš tikrųjų, kad, kad būtų kasdien atnaujinimas. Uh, ir taip pat dėl to akcijų sąrašo, kuriuoms netaikomas reikalavimas. Iš tikrųjų, jeigu atnaujimas tik kas, met, kas dviejus metus netgi, tai jeigu yra per ATF priekybą, tai gali būti, kad kažkas nebus įtraukta į tą sąrašą akcijų, kuriuom netaikomi reikalavimai iki 2020 metų, kadangi kas dviejus metus tik tai. Tai aš norėčiau šito paaiškinimo dėl informacijos, ko jūs bandėte pasiekti tomis nuostatomis. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Man atrodo, jūs gavote visą eilę klausimų. Aš nesu atsakingas už klausimą, bet mano klausimas būtų dėl skaidrumo ribų šiam, šiam mechanizmui. Tai kas norėtų pradėti dabar atsakyti toks klausimus kolegų ESMA? For, for um, and... Ačiū už tas klausimus, aš pabandysiu iš eilės juos atsakyti pradžioje visų pirma teikdami patarimus uh, dėl uh, šortinimo draudimo naudingumo. Pagal savo įgaliojimus mes tik tai sutelkėme dėmesį į trumpalaikį draudimą. Na, mes neanalizavome ilgalaikio draudimo efektyvumo. Apie 12 turime ilgalaikių draudimų nuo mm, šortinimo reglamento įsigaliojimo tai iš trijų valstybių. Vėlgi tai buvo susijęs su akcijomis, o ne kitomis prienomis. Tai tiesiog, kad matytumėt bendrą vaizdą 46, taip ką jūs minėjote, kas buvo paminėta dėl trumpo draudimo. Tai toks pirmas būtų momentas. Toliau kai kas iš jūsų domėtės ir kalbėjom apie MIFID įsigaliojimą ir kad tam tikrą informaciją jau iš tos ryties mes galvojame, kad, na, iš esmės nekeisime savo patarimų pasirimentą naują informaciją. Galbūt bus kažkokių tai nedidelių niuansų, kurie gal kažkiek pasikeis, galvojant, ar kiek, kiek naudinga tai būtų patobrinti mūsų patarimus pagal tos duomenys. Iš esmės tai būtų dėl šortinimo reglamento poveikio Buvo dar klausimas, ką mes jau dabar matome po MIFIDO įsigaliojimo. Iš esmės, ką mes matome, kad dabar yra daug daugiau sisteminių internalizavimo e, elementų, jie yra registrė, jie yra notifikuoti nacionaliniams institucijoms ir esmai. Uh, 11 buvo pagal MIFID 1, mes dabar kažkur turim apie bent 80-90 iš visų nacionalinių kompetingų institucijų dar negavome pranešimų, bet iš esmės taip reiškia, kad rinkos struktūra keičiasi. Kol kas dar pernelyg anksti būtų kalbėti apie bendrą gyvenimo poveikį, nes nes dar, na, kiek nei poros mėnesių nėra, gal šešias savaitės tik tai gyvenimo taip, bet e, reikėtų tikrai bent dvylikos mėnesių, kad turėtumėm gerą patirtį ir galėtumėm kalbėti apie kažkokius duomenis. Bet e, tikrai nemenki, ne, ne, nenurašysime tų patarimų, kuriuos mes jau davėme, nes dauguma patarimų tikrai išliks aktualūs. <clears throat> Dabar dėl kitų dalykų dėl Dėl apieimo atveju tikrai nežinom, daug, kad daug tokių atvejų būtų, bet aišku, mes budriai stebime situaciją. Reikia suvokti, aišku, jeigu yra sudaromas sandaris, visuomet šalis ieškos būdų patogiausiai tai padaryti. Pavyzdžiui, sakykime, per švesnės priemonės, per šortinimą, sakykime, yra tas variantas ir Ir norint išvengti to trumpalaikio draudimo, reikia galvoti apie ilgalaikį draudimą, kad netiesioginiai priekybai galbūt, o labiau tokios įtraukios savokos reikėtų siekti, um, kad tos pozicijos ne, nedidėtų. Aišku, per tą apieimą galima tą klausimą spręsti per išvestinės priemonės. Dar vienas klausimas buvo dėl. Mm, rib, valstybinių e, skolų ribų. 59 e, puslapį mes žiūrime į tas ribas ir e, rimtų kainos kritimų atvejus, dėl ko būtų galima buvę pritaikyti draudimus. Mes žiūrėjome į akcijas. Čia būtų panašiai apie tą, eitų kalba apie tas ribas, kurias, kurios dabar yra, tai mes rekomenduojame nekeisti. Dabar dėl uh, Mm, vyriausybinių skolos lakštų čia draudimų nebuvo pritaikyta, tai nieko tokio. Na, čia toks, gal, aišku, empirinis toks daugiau darbas, ką, ką mes sudėjome į ataskaitą, aiškiai matome, panašu, kad galbūt tos ribos nepasiteisins dėl vyriausybinių skolos popierių. Na, kol kas reikia daugiau dar informacijos. Dabar dėl skaidrumo to centrinio mechanizmo, apie tai buvo kalbama ir finansavimo, jo mes čia tikrai specialiai esam labai atsargus. Mes sakome, galbūt galėtų būti naudinga turėti centrinę sistemą, bet aišku yra tada labai rimtas klausimas, kaip tą reiktų apmokėti ir kai, kokie, kokį poveikį tai turėtų visoms operacijoms. Uh, Tai taip, mes sakome, galbūt būtų naudos, bet čia dar reikėtų daug daugiau analizės, kad e, būtų galima įvertinti e, sąnaudų ir naudos pusę, ar iš tikrųjų firmos pasirengusios būtų mokėti už tai, nors, aišku, būtų tam tikras patogumas, gal, gal, gal ir kainos kažkiek sumažėtų, kiek dabar kainuoja visas informacijos pateikimas. Dabar kiti klausimai. Kodėl rinkos formavimo apibrėžimas MIFID turėtų likti toks, koks yra, nereikėtų jo derinti. Vėlgi, manau, kad tai yra patikti ir ataskaitoje. Savokos šiek tiek skiriasi. MIFID e, prieptis yra didesnė, apibrėžimas platesnis nei čia šortinimo reglamente. Uh, čia labiau eina kalba apie išimtis e, šortinimo draudimui, tai gal tikrai prasminga vis tik tai būtų palikti apibrėžimą tokį, koks jis yra. Atrodo viską atsakiau, bet e, jei liko kokių nesakytų klausimų, priminkite. The... Tas dabar tų akcijų, kurioms netaikomi reikalavimai sąrašo. Taip yra skirtumas ir labai ryškus, bet aš turiu pasakyti dėl tos sąrašo akcijų, kurioms netaikoma. Uh, ma, mums yra sunku gauti informaciją iš visų nacionalinių kompetingų institucijų, net ir su dabartiniais tokiais ilgais terminais mums yra sudėtinga e, e, gauti visą informaciją. Tai, e, na, visų pirma, reikėtų pabandyti padaryti tinkamai tą, ką dabar privalome padaryti pagal dabartinius reikalavimus, prieš pereinant prie dar didesnių reikalavimų. Kol kas, manome, per dėlyk anksti dar būtų galvoti apie dažnesnį tą atnaujinimą ir rinkos dalyviams gal būtų tikrai sudėtinga įveikti tokius reikalavimus. Okay, so, um... Gerai. Dabar komisijai buvo daug klausimų. Koks jūsų planas? Taip, lengvas klausimas. Uh, yes, thank you very much. Um... Ačiū. Galbūt. Uh patikslinsiu ponui Lamberui, ką aš norėjau, turėjau minėję, minėdamas statistinius duomenis. Pagal 23 straipsnį pribojimai yra taikomi akcijoms ir jų kainų ženkliam sumažėjimui. ESMA ataskaito 101 puslapyje parašyta, kad nepaisant to, kad e, mes e, pastebėjome, kad ribinės vertės buvo pažeistos e, beveik 10 procentų dėl valstybinių skolos obligacijų buvo nuspręsta netaikyti sandorių draudimo. Todėl, manau, būtų pagrista teikti, kad jeigu ta riba būtų pažeista, e, tai e, automatiškai reikėtų atitinkamą draudimą pradėti taikyti, tačiau nacionalinės priežos institucijos nusprendė tokią galimybę nepasinaudoti, todėl mes ir nusprendėme e, išsiaiškinti, kodėl nacionalinės priežiūros institucijos tokia galimybė nepasinaudojo, o paaiškėjo, kad įvyko tam tikrų pokyčių rinkoje, kur, kuriais buvo galima paaiškinti tą kainų mm, sumažėjimą staigų ir būtent dėl to tas sandorių draudimas laikinas nebuvo pritaikytas. Grįžtant prie klausimo dėl mūsų planų, manau, kad e, mes, e, kadangi mums rūpi likvidumas e, ir rinkos kūrimo išimčių taikymas yra svarbus bei atitinkami skirtumai valstybės narys, tad mes palankiai vertiname esmos išvadas dėl to, kad reikia naudotis, pasinaudoti rinkos išimtimis, jeigu esate vienos platformos narys, pavyzdžiui, ES, jeigu veikiate ES, tai galite pasinaudoti atitinkamais išimtimis sutartimis ir tokiu būdu sustiprinti savo likvidumą. Jeigu tą būtų nuostata galima apdairiai e, taikyti be papildomo teisėkuros proceso, kuris e, dėl laikos tokos e, gali sukelti papildomų sunkumų, tai mes būtume pasirengę su esmo bendradarbiauti šio klausimu. Jeigu esate rinkos kuriejas ir svetimus vertybinius popierius jais disponuojate ilgesnį laiką, tai tuomet reikėtų jau priežos institucijoms daugiau dėmesio skirti atitinkamoms rinkoms. Jeigu galėtume apibrėžti, kas yra rinkos kūrimo veikla ir rinkos e, kūrimo veiklos išimtis, tai būtų paprasčiau, nes jeigu atitinkamus svetimus popierius jūs e, imtumėte valdyti ilgesniam, e, ilgesnį laiką, tuomet e, e, gausite tikamą informaciją, būtų galima subalansuoti sistemą, tikiuosi, neprireiks teisėkuros pokyčių. Šiems tikslams pasiekti dėja negaliu to garantuoti, ypač turint omenyje, kad komisijos veiklos programa jau yra pakankamai uh, užpildyta, tačiau iki vasaros mes ketiname pateikti atitinkamus sąrašus susijusius su, su, su rinkos dalyviais ir kuriejais ir ilgalaikėmis vertybinių popierių pozicijoms, tačiau ketiname tą padaryti šiek tiek vėliau kartu su ESMA. Ačiū. Manau, kad dabar susidarėme jau aiškesnį vaizdą ir akivaizdu, kad mums prireiks daugiau duomenų tam, kad visapuškai galėtume suvokti tam tikrus aspektus, tačiau toliau stebėsime jūsų veiklą. Siūlau jums mus e, nuolat informuoti apie vykstančius pokyčius e, komisijos diskusijose ir apie tai, kokį tai kelią pasirinksite, ar teisėkuros, ar kitas priemonės pastelksite kartu su esmoje, esu tikras, kad Filipas palaikys kontaktus su komisijos esmos atstovais. E, turėsime suspręsti kokiu lygmeniu, ar darybininkų komandų, ar komiteto lygmeniu, tačiau bet kokiu atveju šiomis temomis ir toliau reikės keistis nuomonėmis ir pozicijomis. Ačiū labai. Galime tokiu būdu baigti šį šios ilgas ekonomikos komiteto diskusijos. Linkiu visiems gerą savaitgalį. Kitas posėdis vyks pirmadienį nuo 3 val. po pietų ir antradienį